varmt välkomna till dagens utskottsmöte. Vi har en... Eh, in... Badena, norėčiau visus pasveikinti susirinkusius iš šiandienos posėdį. Mūsų laukia išties įdomus posėdis, noriu visus pasveikinti susirinkusius į šiandienos susitikimą. Man ypač džiugu pasveikinti e, lankytojų grupę, jaunimo grupę iš Švedijos, kurie šiandien klausysis mūsų diskusijų. Posėdžiaujame pirmą kartą po Tartotinės moters dienos pažymėjimo ir norėčiau pasinaudoti šią progą ir padėkoti visiems kolegoms kurie dalyvavo reng... tai dienai skirtose renginiuose, sekretoriatui ir padėjėjams už visas pastangas rengiant e, tai dienai skirtus renginius. Būtent tą dieną mums svarbiausi klausimai buvo prioritetiniai. Ir mes tikimės, kad ir ateityje susilauksime daug dėmesio mums rūpini, rūpinitiems klausimams. Dar kartą dėkoju visiems už, už tai, kad parodėte susidomėjimą tais klausimais ir man atrodo, mums pavyko pasiekti neblogų rezultatų. Taigi, šiandienos darbo atvarkė. Yra vienas didelis pakeitimas. Aštuntas punktas. Keitimasis nuomonėmis su, su ponia Langbak, Europos lyčių, lygių lyčių lygybės instituto direktorė. Uh, Jis vyks vietoj devinto punkto. Tai yra vietoj keitimosi nuomonėmis su Francesca Balzani dėl biudžeto. Taigi. Taip keičiama darbo atvarkė, nes ponė Langbak tik tai tuo metu atvyksta. Aštuntas ir devintas punktai sukeičiami vietomis. Jei neprieštaraujate pasiūlytai darbo atvarkiai, tuomet laikykime ją patvirtintą. Antras punktas. Pirmininkės pranešimai. Noriu kai ką Jums pranešti ir prašau visų pasiklausyti. Kovo 24-ąją nuo 9 iki pusės 11 planuojamas ne, ne, Linis komiteto posėdis, jis vyks draugės užsienio reikalų komiteto posėdžių bei vystimosi komiteto, dalyvaujant ir vystimosi komitetui. Ir tai bus proga visiems pasikalbėti su ponė Mišel Bašelyje ir Goru Vidmanu. Nuo 9 iki pusės 11 kovo 24 turėsite galimybės pasikalbėti ir pasidalinti mintimis su ponė Bašelyje. Trečias punktas anksčiau vykusių posėdžio protokolų tvirtinimas gruodžio 13, sausio 20 ir sausio 26, 27. Protokolai yra išdalinti jums dokumento aplankose ir jei niekas neprieštarauja, laikysime juos patvirtintais iki, jei niekas tam neprieštaraus, iki posėdžio pabaigos. Ir perinu prie ketvirtojo darbo atvarkės punkto. Noriu pasveikinti ponę Jutą Haug. specialiojo politinių išbandymų ir biudžeto išteklių siekiant tvarios ES po 2013 komiteto pirmininkė. Mums tikrai malonu Jūs čia matyti šiandien. Tikrai nekantriai laukiame Jūsų pasisakymo ir taip pat e, planuojame aptarti tai, kas mums rūpi. Koordinatoriai savo posėdėje nusprendė, jog, me, jog mūsų indėlis į, į šį pranešimą taip pat bus rengiamas, kad mes teiksime pakeitimus tiesiai e, specialiajam komitetui. O numatomas darbų tvarkaraštis šioje srityje. Aš jį jums pristatysiu po diskusijų, o pirmiausia noriu suteikti žodį poniai Jutai Hauk, prašau. Ja, vielen Dank, ähm, vielen Dank, Frau. Dėkoju. Ačiū, ponė pirmininkė, ir ačiū už kvietimą dalyvauti posėdėje. Manau, kad puiku, kad aš, kaip pranešėja, turime galimybę informuoti komitetus apie nuveiktą darbą. Kaip žinote, pernai po vasaros mes pradėjome darbą, suskirstime jį į tris dalis. Pirmoji darbų fazė buvo susijusi su užimtumo klausimais. Aptarėme įvairius techninius aspektus. Siekime išsiaiškinti, kokį, e, kokį laiko tarpą turėtų užimti e, rengiami projektai. Antroji fazė prasidėjo po naujų metų. Ir antroji fazė buvo skirta labiau išsiaiškinti užimtumo ir sektorinių politikų klausimams. Sanglaudos reikalams kalbėjome apie žemės ūkio, vidaus politiką, užsienio politiką. Kalbėjome apie viską, kas minima mūsų biudžete. Praeitą ketvirtadienį Strasbūre ir surengėme šią tema, arba tiksliau šiomis temomis dar vieną posėdį. Kelime taip pat imigracijos klausimus. Ir stengiamės išsiaiškinti, kaip turėtume pradėti kovoti su klimato kaita. Nes tai bus vienas iš svarbiausių iššūkių būsimuoju, e, būsimojo biudžeto laikotarpiu. susidurėme su labai rimtais iššūkiais. Tačiau taip pat plačiai sutarėme dėl to, kokio tipo politika turėtų būti įgyvendinama, kokia turėtų būti siūloma tam būsimam finansiniam laikotarpiui. Turime be to strategiją ES 2020. Mes kaip Europos parlamentas priėmėme rezoliuciją, pozityvę rezoliuciją, pritarėme šiems tikslams, tad turime išsiaiškinti, kaip busimaisiais finansiniais laikotarpiais mes galime paversti tikrovę viską, kas toje strategijoje ES 2020 yra numatyta. Būtent dėl to tenka išsiaiškinti, kokios politikos e, suteikia daugiausia pridėtinės vertės ES. Svarbu užtikrinti, kad pinigai, kurie yra investuojami, būtų panaudojami kuo efektyviau. Svarbu išsiaiškinti, kokie yra ryšiai tarp ES biudžeto ir nacionalinių biudžetų. Taip pat E, svarbu išsiaiškinti, kokia čia turėtų būti rasta pusiausvyrą. Tai štai tokios buvo aptartos temos, jos beje atsispindi dokumentuose. E, mes jau turime projektą, pranešimo projektą, e, jis yra angliškai kol kas, aš jums išsiunčiau tiksliau aš vertimui išsiunčiau praėjusį ketvirtadienį šį dokumentą ir jau poryt Jis turėtų būti parengtas visomis darbo kalbomis. Pranešėja siūlo štai ką. Tiksliau tai, ką siūlo pranešėja, jau apima visą tai, ką buvome aptarę savo komitete. Ten, ir čia norėčiau pasakyti, kad tai yra ne tik to komiteto deputatų nuomonė. Mes dirbame įvairiose politinėse srityse, įvairiose frakcijose, mes kreipiamės į kolegas dirbančius kitose komitetuose. Diskutavome savo komitete ir tai yra normalu, nes vis būsimųjų finansinių perspektyvų laikotarpių yra svarbu dirbti taip, kad e, ta perspektyva būtų e, mums palanki. Reikia, kad parlamento pozicija būtų stipri, kad taryba būtų priversta su mūsų pozicija skaitytis. Tai štai, dirbsime šią linkmę kitų savo posėdžių metu ir mes be kitako aptarėme pranešimo siūlymą Tačiau turime nepamiršti, tarybos pozicijos. Turime išsiaiškinti, kaip taryba žiūri į mūsų argumentus. Turime tartis tarpusavyje e, dėl to, kad mūsų siūlymai būtų primti domen ir kad e, turime įtikinti, kad jie yra geri ir kad finansinės perspektyvos busimosios laikotarpių yra patys geriausi. Mes e, matėme, kad kai kurios valstybės narės, kurios nenori diskutuoti su parlamentu, turi savo poziciją. Na, kažkada mes sunkiau gynėm savo pozicijas, pasakėm taip. Tačiau toms valstybių, valstybių norėsoms aš galiu pasakyti, kad jie gal neskaitė Lisabono sutarties, Čia būtų vienas variantas, bet aš manau, kad yra kitaip. Aš manau, kad jie puikiai perskaitė, kas pasakyta Lisabono sutartyje. Ir valstybių narės turi žinoti, kad yra dalis kompetencijos ryčių, kurias teko perleisti Europos parlamentui pagal šią sutartį ir grįžti atgal šitoj srity nebeįmanoma. Tad vykstant deryboms dėl biudžeto, daug kas įvyko pakankamai sklandžiai. Kodėl? Todėl, kad būsimoji pirmininkaujantį valstybę taryboje yra pasirengusi e, renkti tokias procedūras, kuriomis remiantis galėtume diskutuoti dėl būsimosios finansinės perspektyvos. Turime siekti nelikti nuo šalyje. Tačiau e, šis beitas turi būti iš anksto aišku. Taryba turi priimsenimą vienbalsiai tvarkoj, tačiau tik po to, kai savo žodį taria Europos parlamentas. Tai yra tas dalykas, kurio turim nepamiršti. Tai yra esminis klausimas. Nes mes negalime sutikti su tuo, kad tarybos atstovai diskutuos tarpusavyje, kaip tai vyko pastaruosius dešimt metų. E, jie susitarė, kas kam ką duos ir kodėl, o paskui trečią valandą ryte paskelbė, kad štai buvo susitarta, valio, sutarėm. O mes kaip parlamentas turime teisę tik nustepti ir pritarti. Manau, kad turim aiškiai pasakyti, kad e, tai turi pasibaigti. Turim tą pasakyti kartą ir visiems laikams. Pirmininkaujantis Kipras, Vengrija, Danija ir kitos valstybės yra pasirengusios su mumis diskutuoti. Pirmininkaujantį Vengriją jau pradėjo su mumis diskutuoti ir tai yra puiku, nes e, tai iš tarybos duodamas aiškus tonas, kad bendradarbiavimas turi vykti. Taigi turime išsiaiškinti, kokiamis procedūromis remdamiesi galėtume tartis tarpusavį geriausiai dėl būsimos finansinės perspektyvos. Dėl tos būsimos finansinės perspektyvos aš manau. Mes turėtume pasiekti bent to, ko buvome pasiekę šiam finansiniam laikotarpiui. Ne todėl, kad manome, kad tai yra pakankami pasiekimai. Tiesiog tenka kas kartą priminti, kad dėja ne viskas buvo pakankama, tačiau taip pat tenka konstatuoti, kad daugelis nacionalinių biudžetų patiria sunkumų, tenka taupyti valstybėms narėms nes viena po kitos įvyko dvi krizės, pirmiausia finansinė, paskui ekonominė ir dabar vėlgi valstybių skolos krizė, nes daugelis valstybių yra stipriai įsiskolinusios. Valstybių narių biudžetai yra dabar sudaryti labai taupus. Tad galėtume sakyti, kad nuo 2013 metų, kitaip tariant, po poros metų mes tikimės kad įvyks ekonominis pakilimas tuo metu ir kad valstybių biudžetų padėtis bus kitokia, kad jie bus geresnė. Tačiau turime suprasti, kad valstybės narės gali ir nenorėti labai didelių pasikeitimų. Ir gali didžiuliai tokie biudžetų pasikeitimai ir neįvykti tai, kas pasakyta sutartyje, turi būti e, aišku. Manau, kad to procento 1,3 procentai nuo BVP į ES biudžetą, manau, tas skaičius nebus viršytas. Manau, kad mūsų finansiniai pajėgumai dar bus šiek tiek kuklesni negu siekiai. Na, peržiūrėję pranešimą jūs galite rasti tą pačią informaciją, kurią dabar jums perteikiu. Tiesiog mes prašysime tarybos daugiau lankstumo. Mes turime stengtis pasižiūrėti, nors dar nežinome, kas ir kaip vyks, turime pasižiūrėti ar įmanoma būtų veikti pritaikius tam tikras paprastas procedūras, turėtume ieškoti galimybių perkelti lėšas iš vieno sektoriaus į kitą, kai tai yra būtina ir įmanoma. Tai štai. Toks yra kontekstas, kaip lėšos turi būti skirstytos ar paskirų kategorijų, visa tai dar turės būti aptarta. Komitetas čia dar savo diskusijos nebaigė. Balandžio mėnesio pabaigoje, gegužės mėnesio pradžioje mes priimsime sprendimą dėl savo pranešimo, o birželį pranešimas bus svarstomas plenarinės sesijos metu. Tiems, kurie nori teikti pakeitimus, norėčiau priminti, kad mūsų komitetui e, pakeitimų lai, teikimo laikotarpis yra numatytas iki kovo 31 dienos. Iki tol turime gauti visus pakeitimus. Tai štai, manau, kad įvadą šiuo galiu ir baigti. Vyks posėdis dar ketvirtadienį iš ryto ir po pietų kas domite šiais klausimais, esate kviečiami dalyvauti. Tai visada buvo. Norėčiau pasakyti, kad mes esame toks neįlinis komitetas. E, viskas vyksta. Visa kita vyksta taip, kaip kituose komitetuose. Rengiame pranešimų projektus ir pranešimus kolegos gali pateikti pakeitimus, mes paskui juos aptariame. Na ir aišku, akivaizdu, kad reikia ieškoti dažnai kompromisinių pakeitimų, paskui reikia balsuoti. Aišku, balsavimas gali kartais būti ir kontroversiškas, tačiau mes paskui teikiame savo prašymus svarstyti plenarniai sesijai. Viskas vyksta įprastiniu būdu. Tai štai lauksiu dabar jūsų klausimų. Nežinau, ar kolegos nori, tarp kitko, klausti. Mat, manau, ti, matau tik kolegės moteris. Vyrų, tarp kitko, nematau en manlig ledamot närvarande också. Varmt. Čia dalyvauja ir mūsų komiteto narys vyras. Bet kuriuo atveju dėkoju poniai Haug. Ji labai išsamei pristatė procesą. Kaip sakė ponia Haug, visus šiuos klausimus turėsime spręsti ateityje. Žinoma, labai svarbu, kad mūsų komitetas tenktųsi, jog e, galvojant apie būsimus išbandymus atsispindėtų ir lyčių perspektyva, lyčių aspektas. Taigi mes bus e, galima teikti pakeitimus prieš pateikdama terminą, iki kada galima teikti pakeitimus, suteiksiu galimybę kolegoms pasisakyti. Pone Cornelison. Ačiū. Ačiū. Dėkoju poniai Hau, kad atvyko į mūsų komitetą. Kalbėjote labai įdomiai, bet aš vis dėlto turiu keletą pastabų ir klausimų. Labai pritariu tam, kad jūs akcentuojate strategiją ES 2020, kad e, sakote, kad reikia derinti ES e, biudžetą, nacionalinius biudžetus, kad būtų pasiekti rezultatai. Taip pat labai gerai, kad pranešimo projekte yra pripažįstama, jog senstanti visuomenė yra vienas pagrindinių mūsų artimiausiais metais laukiančių išbandymų. Tačiau lyčių perspektyva, lyčių aspektas ten niekaip neatsispindi. Ir jeigu yra akcentuojama strategija S2020, reikia pripažinti, kad didelis užimtumo potencialas, tai yra žmonės, kurie gali dirbti senstančioje visuomenėje, yra moteris. Norėčiau sužinoti, ar jūsų komitetas nors kiek su nariais diskutuoja apie lyčių aspekto įtraukimą sudarant biudžetus. Mm. Taigi, sudarant ES biudžetą yra atsižvelgiama į vyrų, moterų padėtį. Norėčiau paklausti, ar jūs atsižvelgėte į šios duomenis savo darbę. Jeigu ne, galbūt vertėtų komiteto narius apie tai informuoti. Dar vienas klausimas kaip jūs dirbsite po to, kai Europos komisija pateiks pristatys savo planus. Kiek suprantu, jūsų pranešimas bus teikiamas komisijai, tada komisija parengs savo planą. Ar jūsų komitetas veiks ir po to, kai tai bus padaryta? Tiek, ačiū. Tak, fru Cornelissen. Fru Thomsen, varsågod. Uh, thank you. Ačiū, ponė Cornelissen. Dabar ponė Thomsen. Ačiū poniai Haug už tai, kad ji labai išsamei pristatė pasiūlymus dėl finansinės programos. Manau, ir aš manau, kad tikrai didelė problema tai, jog šiame pasiūlyme nėra minimas lyčių aspektas. Ir moterų komitetas sieks, kad tai būtų padaryta. Gana keista, kad dabar tai nėra paminėta. Ypač, kai kalbama apie senstančią visuomenę, žinome, kad 2025 metais 10 procentų ES piliečių bus vyresni negu 85 metų ir 90 procentų iš tų žmonių bus moteris. Prisimenant kovo 8, prisimenant šiame komitete parengtus pranešimus, reikėtų pasakyti, kad mes visai neseniai aiškiai pateikėme faktus. E, pensinio amžiaus žmonių darbo užmokesčio skirtumas yra 50 procentų. Vyrų ir moterų pensijų skirtumas ES yra 50 procentų. Šiame komitete mes taip pat kalbėjome apie labai svarbę direktyvą, tai yra kovos su priekyba žmonėmis direktyva. Priekyba žmonėmis yra labai didelė problema yra parengta direktyva, kuri mus tenkina. Ši problema aštrėja ir manau, kad labai svarbu paremti valstybės narės joms kovojant su priekyba žmonėmis. Tai čia ir yra paminėta, nes atrodo, kad valstybės narės neturi pakankamai lėšų, ypač tada, kai turi priimti moteris, kurios grįžta į savo šalį po to, kai buvo tapusios priekybos žmonėmis aukomis. Pavyzdžiui, aš lankiausi Bulgarijoje ir mačiau, kaip svarbu padėti tokiams moteriams. Svarbu, kad ES biudžete būtų numatyta atskira eilutė šiam tikslui. Kitas klausimas, kuris nėra susijęs su lytimis. Matau, kad pasiūlyme norima išlaikyti tokią pačią viršutinę ribą kaip dabar. Bet tuo pačiu metu sakoma, kad norima didinti mokslinio tyrimo biudžetą. Taigi iš kur bus paimtos tos lėšos? Tikiuosi, kad e, čia nebus padarytas poveikis struktūriniams fondams, nes struktūriniai fondai užimtumo veikla, tai yra kova su e, nedarbu, yra labai svarbus dalykas ir moteriams. Ačiū. Ačiū, dabar ponia Paravanova. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš irgi turiu porą klausimų. Visų pirma, šių fondų vertinimas turėtų vykti ir iš lyčių lygybės perspektyvos kitam finansavimo laikotarpiu. Ypač reikia atkreipti dėmesį į demografinę krizę ir prisiminti tai, ką mes esame akcentavę savo kitose pranešimuose. Vienišas motinas, e, vienišos skurstančios moterys. Ir manau, kad struktūra struktūriniai fondai turėtų akcentuoti kaip prioritetą e, skurstančias moteris. Man atrodo, kad nacionalinių valstybėse narėse biudžetai šiuo požiūriu yra visai neblogai sudarinėjami, pavyzdžiui, stipra Ispanijoje. Ir kalbant apie lyčių aspekto integravimą sudarant nacionalinius biudžetus, kaip galima būtų pritaikyti panašų metodą Europos lygmenių ir ar yra planuojama siūlyti e, valstybėms narėms nacionaliniuose biudžetuose tą integruoti lyčių integracijos aspektą bei ES biudžetą rengiamasi tą daryti. Ačiū, ponė Parvanova, ponė Mohan. Gali. Dėkoju ponė pirmininkė. Moterų reikalų komitete džiugu jūs matyti mūsų posėdėje. Aš čia, aš čia. Esu nulatinė pranešėja Europos socialinio fondo klausimais. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tokį specifinį dalyką, kurį jūs labai teisingai paminėjote tarp svarbiausiųjų iššūkių. Būtina kurti visuomenę, kuri remtųsi žiniomis ir informacija. Norėčiau prisidėti prie tų kolegų, kurie prašo paminėti moterų problemą. Nes mokymasis visą gyvenimą ir tai šiame kontekste moterų klausimas yra labai svarbus. Svarbu išsiaiškinti, kokio išsilavinimo reikia moteriams, kokio mokymo jums reikia, kad jūs galėtų sugrįžti į darbą ir kad jos galėtų uh, sėkmingai dirbti. Nes moteris yra tas visuomenės sluoksnis, kuris yra dar trapesnis. Ir štai dėl ko mokytis tuo metu, kai dirbi ir kai esi mama, tai yra labai nelengva. Tad e, norėčiau, kad būtų sudary, kad būtų surinkti specifiniai statistiniai duomenys, kad būtų vystomos specifinės politikos moterims, kad jas būtų galima paremti darbo rinkoje, nes tai turėtų stapti su strategijos ES 2020 tikslais. Tai nėra tas klausimas, kurį būtų galima spręsti kažkaip bendrai, kolektyviai ir panašiai. Tam klausimui reikia atskiro dėmesio. To iš jūsų ir tikiuosi. Ačiū. Noriu go ordet til Mrs. Kosta. Ačiū. Pone Kosta dabar. Ačiū už tokią įdomią įžangą. Ir mūsų komitetas be abejo, nes nori dalyvauti jūsų atliekamame darbe. Ir jūs labai teisingai pastebėjote, jei aš teisingai supratau, jog savo pranešime jūs ypač akcentuojate du dalykus. E, visų pirma, svarbiausius iššūkius, demografinius ir kitus, bei taip pat bet aiškiai konstatuojate, jeigu mes neužtikrinsime daugiau Europos, jeigu ne, nesukursime pridėtinės vertės Europoje, mums labai, bus labai sunku įveikti socialinę, ekonominę ir finansinę krizę bei šalims išspręsti įsiskolinimo problemą. Ir tai yra svarbiausia. Priimant visus mūsų sprendimus, tai yra surasti novatoriškų finansavimo būdų, metodų. Ir 2020-ųjų Europos strategijos negalime įgyvendinti, ne, kol kas ne, ne, neįgyvendiname darbo vietų kūrimo kontekste. Ir, nes visa tai yra susijęs su ES biudžetu. E, skirtingų valstybių narių e, indėliai nuo BVP skirsis, tačiau to, to įnašo nepakaks. Ekonominės ir socialinės studijos atskleidžia, kad kai kurie veiksniai galėtų užtikrinti augimą Europoje, ypač, pavyzdžiui, moterų atžvilgių. Italijoje moteris yra gana įdomioje padėtyje, moteris yra stiprios, tačiau jos yra silpnoje pozicijoje. Ir tai reikia akcentuoti, kalbant apie tai pranešime. Uh, kalbant apie tos, kurie e, visuomenėje yra, kurių padėtis visuomenėje yra labiausiai neužtikrinta, tai yra moteris ir jaunimas. Ir reikia ne tik tai siekti tam tikrų tikslų jų atžvilgių, bet ir sukurti sąlygas, kurios užtikrintų, kad tų tikslų mes pasiektume ir užtikrintume didesnį užimtumą. Novatoriški sprendimai, įgūdžiai yra svarbu, tačiau uh, reikia ir novatoriškos gerovės kūrimo programos. Ir tai turi būti laikoma reikalinga investicija, ir, nes kitaip mes nepasieksime e, tų pageidaujamų moterų kvotų lygio. Kitas dar vienas dalykas - nusikalstamumas. Kai kurie finansavimas kai kuriams sritims yra mažinamas ir bendrovės e, nukenčia dėl to, kad kai kuris atvejs finansuojamas finansuojamas nusikalstamumas ir mes turime apie tai kalbėti. Turime kalbėti apie poslinkius, situaciją, teisingumo ir teisinės, teisinėje srityje. Nusikalstamumas suvalgo tos vadinamuosius švarius išteklius. Ir taip vyksta, tai yra, tokia yra ekonomika, ir tai vyksta ne tik pietų Europoje, bet ir kitose Europos dalise. Galiausiai jaunimas mes užsikėlėme labai plataus užmojo tikslų. Iki 2020-ųjų e, jaunimas turėtų turėti užtikrintą teisę į švietimą, jeigu jie pageidauja. Tačiau tai vargiai pavyks pasiekti, atsižvelgiant į tai, kokios varganos lėšos tam numatytos. Noriu paklausti, ar jūs apie tai galvojate ir ar planuojate skirti e, tam tikslui reikalingas lėšas. Euh, Ačiū. Dabar ponia Luling. Ačiū ponia pirmininkė. Norėčiau visų pirma atsiprašyti ponios Haug. Aš dėl to, dėl to, kad turėjau keliauti iš Luksemburgo. Dvi su pusę valandos. Ir, bet norėčiau pakalbėti apie bedresnio pobūdžio problemą. Ponas Levandovskis, komisijos narys, atsakingas už biudžetą, Europos parlamentui yra atsiuntęs raštą, kuriame jis teigia, kad jis pagidavo, kad biudžeto, Europos parlamento biudžeto augimo tempai nebūtų didesni nei komisijos biudžeto augimo tempai. Aš e, tai laikau nepriimtina. Aš kalbėjausi apie tai ir su biudžeto komiteto pirmininku, bet jis mano, ir jis mano, kad politiškai tai yra nekorektiška e, bandyti patvirtinti Europos parlamento biudžeto augimo tempą lygį, dydį, kuris būtų didesnis nei komisijos. Man atrodo, tokia situacija taip pat politiškai nekorektiška, nes parlamentas susiduria su kitomis problemomis nei komisija. Pavyzdžiui, plėtros, dėl, dėl plėtros, dėl būsimo Kroatijos įstojimo. 2012 čia dirbs Kroatijos stebėtojai, bus, atsiras dar viena darbinė kalba. Ir aš manau, kad jei biudžeto komitetas tam nepritarė arba ne, netkreipė dėmesio iš, šio, iš šį pono Levandovskio raštą. Tikrai reikėtų pagalvoti apie tai, kad mums reiktų paprašyti papildomų lėšų mums aktualioms problemams. Taigi noriu paklausti ponios Haug, kaip jūs rengėtis reaguoti į tai šią situaciją, į ar jūs, ką, kaip jūs vertinate biudžeto komiteto nuomonę, kad esą, jei parlamento biudžeto augimas būtų spartesnis nei komisijos, tai būtų nepriimtina. Net ne, nepaisant to, kad parlamentui skiriama kitų. Parlamentui užduotis ir darbas yra kitoks. Aš e, esu kvestorė. Aš domėjausi vertimų direktorato darbo, pavyzdžiui, kuris dirba Luksemburgė ir galiu pasakyti, kad mums tektų atsisakyti, jeigu mums teks e, e, anuliuoti kai kuriuos postus, tai reikš, kad mes patys elgsimės, kad pas mes priešingai tiems sprendimams, kur, kurie, už kuriuos balsavome. Pavyzdžiui, mums reikės susitaikyti su tuo, kad dirbant neturėsime vertimų, dokumentų vertimų į visas kalbas. Tikrai, man tai atrodo ne, neprimtina ir neįmanoma, parlamentas turi turėti galimybę dirbti tinkamai, o mes tikrai negalėsime tinkamai gerai dirbti, jeigu iš mūsų bus atimtos priemonės ir galimybės e, turėti darbinius dokumentus mums reikalinga kalba, nes jie nebus išversti į visas oficialias kalbas. Ir ar jūs kalbėsitės su biudžeto komiteto atstovais? Nes biudžeto komiteto, komiteto situacija yra kitokia. E, pavyzdžiui, ten dirba kitoks skaičius kolegų, prisidės dar e, deputatai iš Kroatijos, jų apie 30. Ir ne, neįmanoma todėl kalbėti apie tai, kad parlamento biudžetas turi būti toks pat kaip komisijos ir jis negali aukti sparčiau, juk reikės atsižvelgti ir į naujųjų parlamento narių poreikius. Nepak, gali nepakakti vietų salėje atrodo, kad mums reiks mažinti sekretoriato darbuotojų. Bet e, reikia ne, galvoti apie tai, kad mums reikės užtikrinti galimybės mūsų busimiems bendra kolegoms, o kaip su kvestoriais, su kolegomis, kurie dirbs komitetuose, kaip viskas bus Strasbūrė. E mes neturėsime galimybės apgyvendinti tinkamomis sąlygomis tų žmonių, juk egzistuoja ir e, darbo. E, darbo vietą reglamentuojantis teisės aktai ir privalu juos gyvendinti. Taigi aš manau, kad labai svarbu atkreipti biudžeto komiteto narių dėmesį į tai ir paraginti juos priimti tokį sprendimą, kuris neatsižvelgiant į tai, ar krizė ar ne krizė, bet jie turi suvokti, kad mums reikia daugiau uh, pareigūnų postų Europos parlamente. Ir aš norėčiau žinoti, na, uh, ar tokios nuomonės laikosi biudžeto komiteto narių dauguma ir ar jie visi mano, kad reikia neviršyti, kad parlamento biudžetas negali viršyti komisijos biudžeto? Dėkui, poniai Liuling. Išgirdom daug įdomių klausimų. Temos iš ties labai toli siekiančios susijusiu su mūsų ateitimi Net nereikia pabrėžti, kaip labai svarbu išnagrinėti tuos klausimus, kuriuos iškėlė kolegos. Ypač žvelgiant iš lyčių perspektyvos. Manau, kad tai yra ypatingai svarbus aspektas. Visą tai svarbu, kad mūsų ateitis būtų geresnė. Pone Sinclair, prašau žodžio, atskirų komitetų atstovai. Dėkoju. Norėjau atsakyti poniai Liūlink Mes 36 procentais padidinome išlaidas nariams. Ir aš nežinau, ar galima būtų kalbėti, kad mūsų biudžetas yra labai kuklus. Dabar visi taupo Europoje, o mes mėtome pinigus į kairę ir į dešinę. Tiesiog mes elgiamės kaip ta institucija, kuri iš tikrųjų nesupranta, kas vyksta. Mes turėtume apkarpyti savo biudžetą, o nekalbėti nuolatos apie tai, kaip jį didinsim. Dėkoju. Dabar žodis poniai Haug, kad ji atsakytų į kolegų iškeltus klausimus. Prašau, ponė Haug. Dėkoju. Pradėsiu nuo paskutinio klausimo. Privalau tai padaryti, nes atstovauju biudžeto komitetui ir atsakysiu ne kaip specialiojo komiteto pirmininkė, o kaip čia to komiteto narė. Kaip sakė Astrida Liuling, ponas Levandauskis pernai e, pareiškė Europos parlamentų ir kitoms institucijoms, kad yra rekomenduojama tvarkytis taip, kad biudžetas didėtų nedaugiau kaip 1 procentų, bet tai yra praeities reikalas. Todėl, kad biudžeto komitetas ir praeitą savaitę plenarinėme posėdėje buvo balsuojama dėl bendrųjų gairių. Parlamentas įsipareigojo, įsipareigojo dirbti taip, kad biudžeto augimas atitiktų infliacijos lygį. Tai reiškia 2,3 procentus, kad jis auktų. Vienas procentas kuriuos minėjo ponas Levandovskis, jau yra praeities dalykas ir mes jau to skaičiaus atsisakome. Pridursiu pranešėjų nuomonę ponas Fernandes, e, kuri puikiai pažįsta ponė Liūlink, taip pat studijuoja šios klausimus. Jeigu yra kitų klausimų susijusių su šiuo padidėjimu, skirkite juos kolegai Fernandes. Norėčiau pridurti, kad mes, kaip Europos parlamentas, jau nusprendėme, kad reikia e, didinti biudžetą daugiau negu vienu procentu. Tiesa, nenusprendėme dėl to, kiek iš tikrųjų turėtų biudžetas didėti. Iš pradžių buvo iškelta nuomonė 5,5 6 procentų buvo siūloma didinti, tačiau nusprendėme, kad didinsime jį mažiau, tai yra tiek, kiek siekia infliacija. Tai štai, atsakau kaip biudžeto reikalų komiteto vicepirmininkė, ne kaip specialiojo komiteto vadovė. E, Pone Senkler sako priešingus dalykus negu ponė Liuling. Mes žinome, kad požiūrių yra visokių šiame parlamente, skirtingų. Kartais balsavimas, kaip aš sakau, ir jo rezultatai būna labai kontroversiški. Mes sprendžiame balsų daugumą. Tokia yra situacija. Ir čia norėčiau grįžti prie, klausimo, dėl, prie tų klausimų, dėl kuriuo aš čia ir esu. Poniai Kornelis, norėčiau pasakyti štai ką. Mūsų įgaliojimai yra riboti. Mes turime parengti Europos parlamento sprendimus, kad Europos parlamentas turėtų savo poziciją būsimai finansiniai perspektyvai. Kai turėsime birželį balsuoti, mes turėsime savo parengtą poziciją. Ir štai tada mūsų komitetas nustos egzistavęs. Aš nežinau, ar tam reikia kažkokio formalaus sprendimo. Greičiausiai ne. Ir mes e, net neketiname prašyti, kad mūsų įgaliojimai būtų pratesti, nes mūsų darbas bus užbaigtas iki tada. O kai dėl dėrybų su taryba, dėl busimosios finansinės perspektyvos, štai čia e, yra biudžeto komiteto kompetencijos rytis. Aš dalyvausiu galbūt darybose, bet nebe kaip specialiojo komiteto pirmininkė, nes to komiteto paprasčiausiai nebebus, aš bent jau taip tikiuosi. O dabar dėl lyčių aspektų. Jeigu norime, kad šis aspektas egzistuotų, tai turėtume jį paminėti konstatuojamojo dalyje ir pasakyti, kad lyčių lygybės klausimas turi būti papildomai iškeltas, pabrėžtas. Mes tą galime padaryti savo pranešimo projekte, jeigu bus teikiami pakeitimai tai pamatysime, kad e, svarbiausios jos gairės yra aiškiai nurodytos. Tai nėra kažkokios programos, dėl kurių buvo priimti sprendimai. Ne. Tiesiog matome, kad veiksmas vyksta, mes sprendžiame dėl savo pozicijos kaip Europos parlamentas, e, kad svarbu, kad parlamentas birželio pabaigoje, e, Liepos pradžioje turėtų savo parengtą poziciją ir kad galėtų vykti normali teisėkūros procedūra su parengtom lentelėm, su viskuo, kas priklauso. Ir štai tuomet mes galėsime tarti savo žodį, jeigu norėsime, kad tos dėrybos būtų sėkmingos su taryba. Tai tuomet mes galėsime iš karto aiškiai matyti, dėl kokių politikų su taryba mes sutarėme ir to, tų, tų, tų politi, tos politikos rytis turi iš karto E, būti tos, kur bus parengti iš e, konkretus teisėkuros siūlymai. Ba, tai gali būti bendroji žemės ūkio politika, pavyzdžiui, sanglaudos fondas, tai gali būti septintoji pagrindų e, programa ir panašiai. Tai yra daugiametės programos ir tuomet jos bus ir teikiamos, kai vyks diskusijos. Turime būti budrus, Moteris neturi būti užmirštos, svarstant visus šios klausimus. Europos parlamente man susidaro toks įspūdis, neatsisakoma įtraukti lyčių aspektą. ES 2020 strategijoje visą laiką buvo pabrėžiama būtinybė pagerinti gerbuvį Europoje, o tam yra pasakyta, yra būtina, kad moterų užimtumo procentas auktų. Tai yra vienas iš svarbiausių dalykų. Būtent dėl to yra būtina sutaryti geresnės sąlygas vaikų priežiūrai, kai kuriuose valstybėse narėse dėja šito trūksta ir aš puikiai suprantu, apie ką, čia, apie, apie ką kalbu, nes, pavyzdžiui, Vokietijoje situacija yra nedėkinga šioje srityje. Mes turime skatinti jaunas moteris labiau mokytis, paremti to norinčias, o moterims, kurios yra vyresnės, kai jos jau būna išauginusios vaikus, e, turime sudaryti sąlygas taip pat mokytis, nes Kai kurios iš jų būna ilgesnį laiką nedirbusios, jos turi turėti galimybę pasinaudoti mokymosi visą gyvenimą programomis, kad galėtų sėkmingai grįžti į darbo rinką. Priešingų atveju e, moterų skaičius darbo vietose neišauks, moterų užimtumo padidinti nepavyks. Turime pasakyti, jog taip pat tam turi būti numatytas reikiamas finansavimas. Visą tai bus galima įgyvendinti. Tik tada, kai sutarsime dėl finansinės perspektyvos, priešingų atveju negalėsime pateikti teisėkuros pasiūlymų šią temą. Svarbu jau, kad dabar į tuos klausimus būtų atkreiptas komisijos dėmesys. Komisija turi ypač atsižvelgti į moterų užimtumo klausimus, į moterų būvio klausimus apskritai. Mes čia nekalbame apie tai, kad moterims būtų būtinai pasiūlytos darbo vietos. Tiesiog mes kalbame apie tai, kad reikia gerų darbo vietų geromis sąlygomis. Kolegė yra teisi, minėdama, kad socialinis fondas yra puikiai priemonė. Tai yra viena iš tų priemonių, kurią privalu panaudoti šiam tikslui tam, kad pagerėtų užimtumas. Ir ne tik moterų užimtumas, bet mes kalbame ne, ne vien tik apie moteris, bet taip pat ir apie moteris, keldami šį klausimą. Norėčiau pasakyti, kad kai kas gal nesutiks dėl to, kad būtų įdėktos kvotos, kai kas tam prieštarauja. Tačiau jeigu turėsime reikiamus teisės aktus, kvotos gali būti numatytos. Valstybės narės turi paversti realybę tai, ką numato socialinis fondas. Mes žinome, kad 50 e, procentų šio fondo lėšų yra ES lėšos, 50 procentų gaunama iš kitur. Turime priversti valstybės narės užtikrinti lyčių lygybę šioje srityje. Labai dažnai valstybės narės tai užmiršta, aš e, žinau tokių pavyzdžių. Aišku, visada patogiausia apie savo šalį kalbėti, tačiau labai dažnai, kad nu, iš, iš tikrųjų, kad ir mano regione, bedarbiai, pavyzdžiui, buvę angliakasiai, sulaukia paramos, o moteris tos paramos negauna. Tai yra labai bloga padėtis, būtent dėl to reikia numatyti kvotų sistemą. Tam yra puikių priežasčių. Kadangi sutarėme dėl ES 2020 strategijos, tai nebėra ką daug ir galvoti, nes ten kvotų sistema jau yra numatyta. Brita iškėlė taip pat klausimą sakydama, jog pranešime be kita ko yra sakoma, jog su ta pačia suma, kuri skirta bendrai žemės ūkio politikai, turime e, nu, nuveikti labai konkrečius tikslus, lygiai taip pat su socialinio fondo lėšomis, iš kur imsim pinigų, toks buvo klausimas. Na, klausimas sudėtingas, iš tikrųjų. Mes tiesiog turėsime dar daug ką skaičiuoti. Reikės numatyti labai aiškų scenarijų ir tarybai pasakyti, jeigu jūs nenorite to rano, tai tuomet reikės atsisakyti vienos ar kitos politikos ES lygių. Ir būtent valstybės narės pačios turės išsisukti atskirose srityse. Aš kalbu apie tam tikrus dydžius. Tai nereiškia, kad e, skaičiai bus tokie patys kaip šiandien. Tiesiog tai yra tokie orientaciniai dalykai. Kitaip tariant, mes, pavyzdžiui, turime 1,2 procento tam tikrų lėšų ir tų 1,2 procentų galbūt negalėsime viršyti, tačiau galbūt nutiks taip, kad reikės vėl išviršti tą nustatytą lygį, kokias 0,4 pavyzdžiui, procento. Nes kartais vienur ar kitur prireikia daugiau lėšų negu kitur. Kas, papras, kas kartais būna nenumatoma nuo pat pradžių. Tačiau aš manau, kad mes turėsime galimybę dar grįžti prie šitų dalykų, juos peržiūrėti. Svarbu, kad Europos investicijų bankas su mumis kartu renktų bendras politikas. Ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas taip pat. Ir reikėtų neužmiršti, kad valstybės narės joms skirtas lėšas naudotų tinkamai kad galėtume sėkmingiau koordinuoti atskirus projektus, perkelti lėšas iš vieno į kitą. Tačiau reikia, kad būtų visiems taikomas lygybės principas. Būtent dėl to svarbu diskutuoti su kolegomis nacionaliniuose parlamentuose. Mums reikia jų paramos, mums reikia, kad jie padėtų mums vykdyti spaudimą. Nežinau, ar atsakiau visus klausimus. Manau, kad taip. E, lyčių lygybės perspektyva. Taip, svarbus klausimas, galbūt reikėtų numatyti specialų skyrių šiam klausimui. Šiaip iš tikrųjų šio dalyko pamiršti nevalia sudarant ES biudžetą. Ačiū. Ačiū, ponia Haug. Komitetas pateiks kai kuriuos pakeitimus ir mes bandysime užtikrinti, kad lyčių integravimo aspektas, aspektas būtų e, įtrauktas į juos ir kad jūsų pranešime tai atsispindėtų ir toliau dirbsime biudžeto komite, taip pat su biudžeto komitetu šio klausimu. Kokia yra darbo tokia, iki kada reikia patikti pakeitimus? Iki kovo 20, 28 dienos vidurdienio, paskui įvyks balsavimas komitete e, balandžio 20. Ir Taip pat žinome, kad e, krizės komitete balsavimas įvyks e, gegužės mėnesį ir tuomet pranešimas bus e, svarstamas plenarnėme posėdėje. Noriu dar kartą padėkoti visiems, kurie pasisakė šiuo klausimu. Pone Hau, aš turiu papildomą klausimą. kovo 31 yra mūsų mm, pakeitimų teikimo diena. Jei kolegos nori pateikti pakeitimus, tą reikia padaryti iki kovo 31 dienos, nes kitaip mes neturėsime galimybės jų apsvarstyti. Net jei kom, pakeitimai komiteto vardu bus teikiami, jie nepateks iš karto į plenarinį posėdį. Jei, jei norite juos patikti, mums būtina juos gauti iš anksto. Aš noriu paaiškinti, nežinau, gal kažko nesupratote. Savo pakeitimus mes pateiksime, balsuosime dėl jų savo komitete ir paskui teiksime e, mūsų komiteto vardu nuomonę šiūrio komitetui. Tai veikiau bus nepakeitimai, o mūsų komiteto nuomonė. Dėl laiko, dėl, dėl to, kad yra mažai laiko, mes teiksime nuomonę, bet mes patys savo komitete baltuosime dėl pakeitimų. Dar kartą dėkojame Jums už informaciją, už visą sutiktą informaciją ir linkime jums sėkmės jūsų darbe. Toliau, šeštas darbo tvarkės punktas. Ne, atsiprašau, penktas punktas demografiniai pokyčiai ir jų padariniai busimai ES sanglaudos politikai. Jau kalbėjome apie demografinius pokyčius ir jų svarbą. Yra pranešėjas, pranešėjas šiuo klausimu, ponė Zaborska. mūsų savo nuomonę teiksime regi komitetui, tai yra pagrindinis komitetas šio pranešimo, dėl šio pranešimo. O dabar norėčiau suteikti žodį poniai Zaborskai ir paprašyti jos pristatyti plačiau e, savo pasiūlymus šiai nuomoniai. Po to įvyks diskusijos. Visų pirma, žodis poniai Zaborskai. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, milé kolegyne, vážený kolega. Je to... Pone pirmininkė, kolegos. Šis pranešimas yra tikrai įdomus ir aš manau, kad sanglaudos politika išties gali pakeisti, padėti išspręsti demografinės problemas, su kuriomis susidurėme. Ir kaip teisingai pastebėjote, ponė pirmininkė, komitete demografinę situaciją svarstėme 2006-aisiais, kai komitetas, pas, šaukai komisija paskelbė žalėją knygą dėl demografinių aspektų ir e, kartų solidarumo. Po to mes esame rengę keletą pranešimų šią temą. Sanglaudos politika gali apimti abi demografinės problemos pusės. Tai yra jos pagalba galime spręsti mažo gimstamumo, mažo gimstamumo klausimą bei taip pat išvelgti į e, senėjančių gyventojų poreikius Europoje. Ir sąnaudos politika gali labai pozit, gali paskatinti gimstamumą Taip pat į, į, jos pasitelkiant tą politiką galime užtikrinti galesnės paslaugas e, senėjantiems Europos gyventojams ir taip pat pasiūlyti daugiau galimybių žmonėms, kurių amžius artėja prie pensinio amžiaus, tai yra su, padėti, pasiūlyti jiems daugiau galimybių susirasti darbą. Aš savo pranešime kalbu apie demografinius iššūkius ir pateikiau konkrečių pasiūlymų, kaip spręsti situaciją. E, ypač, pavyzdžiui, pasiūlymų skirtų kompetitingoms regioninėms institucijoms, regioniniai valdžiai. Regionams suteikti skirtingi įgaliojimai skirtingose valstybėse. Ir iš tikrųjų viskas e, priklauso nuo to, kokios kompetencijos yra suteiktos regionams konkrečioje valstybėje narėje. E, taip pat akcentuoju subsidiarumo principo paisimą ir raginu e, pasinaudoti regionų politikos priemonėmis, kurią finansuoja ir sanglaudos politikos priemonės. Tai yra labai svarbu, nes regionai, e, regionų valdžia yra arčiausiai žmonių, arčiausiai piliečių. Ir savo nuomonėje norėjau atkreipti dėmesį į keletą konkrečių problemų, kurias galima būtų išspręsti sanglaudos politikos pagalba, sutelkiant dėmesį į moteris. Naujose valstybėse narėse bei senosiose 15 narių stebime štai kokią problemą. Protų nutekėjimą ne tik iš kaimo vietovių į miestą, bet e, žmonės tiesiog išsikelia gyventi į kitas valstybės, dirbti ir gyventi kitur. Tam, kad užti, užtikrintumėme didesnį užimtumą kaimo vietovėse, turime imtis priemonių ir ypač pasirūpinti, kad iš kaimo vietovių nebėgtų išsilavinusios moterys reikia skatinti jas pasilikti. Kitas svarbus dalykas - šeimos ir profesinio gyvenimo derinimas. Tai taip pat aktualu, norint užtikrinti didesnį gimstamumą. Taip pat ir rūpinantis e, senesniais visuomenės nariais. Skurstančios moteris Kaip žinome, kaip puikiai žinome, skurdas yra moterų rykštė. Naujos technologijos, mikrofinansai galėtų pagelbėti, galėtų padėti moteriams tokioje situacijoje, ypač tuose regionuose, kurios, kuriuose šios problemos yra ypač aktualios. Praėjusią savaitę apie tai kalbėjau. Ir ES, EBPO prieš pat tartutinę moters dieną paskelbė uh, savo studiją, kurioje konstatuojama, jog nuo 30 iki 40 procentų taip vadinamo nematomo darbo atlieka moteris. Ir būtų tikrai gerai, jei Eurostatas, rinkdamas statistinius duomenis, apimtų, įskaičiuotų ir šį nematomą, neapmokamą darbą, kurį daugiausia atlieka moteris. Neturėtume pamiršti moterų dalyvavimo savanorystėje. Aš manau, kad Eurostatas galėtų parengti rodiklius, kurie padėtų atskleisti Mm, kiek moteris dalyvauja savanorystėje. Kalbame apie senėjančias kartas ir žinome, kad 2012 bus ak Europos aktyvaus senėjimo metai. Ir todėl savo nuomonėje taip pat kalb, akcentuoju, kad reikia imtis konkrečių priemonių ir sutelkti dėmesį į veiklą, vyresnių moterų veiklą, taip pat taip į tai atsižvelgti ir teritorinėje bei ekonominėje sanglaudoje. Regionų gyvenimo lygis skiriasi. Ir todėl reiktų ypač akcentuoti prevencinį medicininį tikrinimąsi, pavyzdžiui, nuo vėžinių susirgymų ir, vy, ir vyra, ir moterų, ir vyrams, ir moteriams, ir reikėtų skirti lėšas iš regioninių finansų. Norėčiau pakalbėti apie vyresnių moterų veiklą. Puikiai žinome, kad krizės metu, kai darbo vietų pasiūla yra labai menka ir aš apie tai kalbu savo nuomonėje. Svarbu akcentuoti vyresnio amžiaus moterų užimtumą. Žinau, kad sanglaudos politikoje atskirose sritise kalbama apie moteris, šeimą. Moteris yra labai susijusius su šeimos gyvenimu. Ir todėl manau, kad šis pranešimas yra ypač svarbus, nes tai uh, Jame išdėstytas novatoriškas, šviežias požiūris, kaip regioninio vystimosi priemonės panaudoti užtikrinant, tobulinant, gernant moteris vaidmenį visuomenėje. Ačiū pirmininkė už galimybę pristatyti šią nuomonę ir aš nebejoju, kad kolegos mm, turės man klausimų ir norės pasidalinti mintimis. Ačiū. Tack, Mrs. Saboska. Och först ordet till... Dėkoju poniai Zaborskai. Pirmiausia, suteiksiu žodį vicepirmininkai poniai, vicepirmininkiai poniai Moran. Dėkoju. Pane pirmininkė, noriu pasveikinti tą darbą, kurį nuveikė kolegė Ana Zaborska. Ir norėčiau pasakyti, kad, kad kalbant apie tikslus, jos analizė yra teisinga. Nu, yra vien, vienas dalykas, prie kurio norėčiau grįžti. Tai yra šeštasis punktas. Šiame punkte yra prašoma, jog Eurostatas parengtų rodiklius, kad būtų galima išmatuoti ir įvertinti moterų dalyvavimą savanoriškoje veikloje. Aš manau, kad reiktų eiti dar toliau, nes mūsų bendras tikslas yra toks Svarbu, kad moterų darbas būtų vertinamas ir įvertintas. Manau, kad reiktų siekti daugiau negu tą priemonę, kuris ketinama prašyti iš Eurostato. Reikėtų, kad regioninės struktūros kompetentingos įvertintų tą savanorišką darbą, nes tas savanoriškas darbas turėtų padėti moterims, pripažįstant jų įgytą kompetenciją, grįžti į darbą, rasti darbą, kaip ir bet kuriam kitam žmogui, kuris būtų dalyvavęs labiau akademiniuose mokymuose. Ir aš manau, kad norint pasiekti šio tikslo, gerbiama kolegė Zaborska, reikia būtinai įvertinti šią įgytą kompetenciją e, savanoriškos veiklos metu, ypač moteriams. Dėkoju. Bauer, Pone Bauer. Ačiū. Tikrai įdomu svarstyti šiuos klausimus, galvojant vieną vertus apie sanglaudos politiką ir kitą vertus apie demografinius pokyčius. Ir ypatinga dėmesį skiriant moterų padėčiai. Man atrodo, kad čia kyla didelis išbandymas. ir labai įdomu nagrinėti pagrindinius problemos aspektus. Aš manau, kad infrastruktūros klausimas sanglaudos politikoje yra vienas svarbiausių. Todėl man atrodo, kad nuomonėje šis klausimas nagrinėjamas per daug vienpusiškai. juk reikia galvoti ne tik apie socialinę infrastruktūrą. Labai vertinu ponios Zaborskos holistinį požiūrį, visapimantį požiūrį, bet galbūt vertėtų šiek tiek plačiau nagrinėti infrastruktūros, sanglaudos politikos klausimą ir moterų padėties klausimą ateityje formuojant sanglaudos politiką. Visi šie klausimai turėtų būti nagrinėjami plačiau. Manau, kad labai sudėtinga čia sukurti papildomą vertę, bet verta dirbti šiais klausimais, nes busima ateities sanglaudos politika moteriams tikrai gali būti vienas svarbiausių dalykų. Ačiū. Pone Kosta. Ačiū, dėkoju poniai Zaborskai už labai puikiai atliktą padėties vertinimą. Manau, kad nagrinėdamos šią temą tikrai turėtume pasistengti išsiaiškinti pagrindinius klausimus. Tai labai svarbu, kadangi tai gali padėti mums perorientuoti būsimą sanglaudos politiką. Šiuo metu, kai mes galvojame apie naują Europos struktūrinių fondų struktūrą. Iš esmės pritariu viskam, kas paminėta nuomonėje. Visų pirma, nematomas darbas. Spręsti šią problemą buvo raginama dar Pekine, buvo sakoma, kad reikia e, galvoti apie savanoriško darbo ekonominį aspektą, net jeigu tas darbas ir neduoda pajamų. Nuo 1995 metų Pekino platforma prašė valstybių narių sukurti sistemą, kuri leistų pripažinti nematomą, atliekamą nematomą darbą. Dėl mikrofinansavimo. Reikėtų kalbėti apie mikrofinansavimą ne tik komercinių lygių, komercinių aspektų, bent jau taip yra išversta į italų kalbą. Manau, kad mes, kalbėdami apie mikrofinansavimą, turėtume galvoti apie moterų skurdą, kovą su juo. Turiu pasakyti, kad yra sukaupta įdomios patirties e, teikiant mikrokreditus. Dar vienas svarbus dalykas, kurį reikėtų akcentuoti. Būtina uh, E, garantuoti didesnį vyresnių žmonių savarankiškumą. Čia galėtų prisidėti regionai. Galima tokiems asmenims būtų išduoti kuponus, teikti kitokią pagalbą, kad jie galėtų gyventi savo namuose. Ir dar vienas dalykas, kurį akcentavo ir ponia Moran. Aš daugiau dėmesio skirčiau vyresnių, vyresnio amžiaus žmonių interesų gynimui. Jiems galima būtų teikti pagalbą per asociacijas, įvairius tinklus, kurie suteikia mokymosi galimybių. Be to reikėtų užtikrinti ir kartų solidarumą. Pavyzdžiui, jaunimas galėtų padėti vyresnio amžiaus žmonėms e, išmokti dirbti kompiuteriais. Tai suartintų skirtingų kartų atstovus. Be to, manau, reikėtų daryti nuorodą ir į būsto politiką. Remiantis jie taip pat turėtų būti teikiama parama šeimoms ir vyresnio amžiaus žmonėms, nes yra tokių regionų, e, kuriuose sunkiai sekasi kurti politiką garantuojančią vyresnio amžiaus žmonių savarankiškumą. Dabar suteiksiu žodį komisijos atstovui, ponui Roland. Merci, Madame la Présidente. Uh... Dėkoju, ponė pirmininkė. Porą žodžių informacijai pirmiausia. Kovo pabaigoje Europos komisija teiks pranešimą demografijos klausimas. Tai yra metinis pranešimas, kuris turi būti paskelbtas pernai, bet bus paskelbtas dabar Na, aš čia nenoriu surenkti kažkokią premjerą, bet norėčiau pasakyti, kad bent jau dėl dviejų dalykų, kurie minimi nuomonės projekte, galime pasakyti gerų naujienų. Pirmiausia, vaisingumo procentas, gimstamumo procentas vystydosi pozityviai ir jis pozityviai atitinka tą politiką, kuri yra vykdoma moterų įtraukimo į darbą srityje, užimtumo adaptuotų politikų vystimo srityje. Taigi matome, kad tinkamos politikos duoda laukiamų rezultatų. Antra, protų nutekėjimas. Čia nekalbama apie regioninius aspektus, tačiau valstybių narių lygmenių konstatuojama, kad valstybės narės, kurios tradiciškai turi neigiamą migracijos likutį, kartais subalansuoja padėti taip, kad jos tampa tos šalis, kur atvykstančių yra daugiau negu išvykstančių. Taigi situacija, sakyčiau, yra mutatis mutandis. Kolegoms, kurie atsakingi už Europos metų renginių organizavimą, perduosiu, kokius yra siūlomos specifinės priemonės moterų klausimams spręstis ir iš tikrųjų stengsimės moterų reikalų nepamiršti. Nežinau, ar norėtumėte daugiau informacijos, jeigu taip, aš atsakysiu mielai į man užduotus klausimus. Varmt tack och Mrs Saborska. E, Ačiū. Ar ponia Zaborska norėtų pakomentuoti tai, kas buvo pasakyta? Ačiū pirmininkė. Dėkoju visoms kolegiams, taip pat ir ponui Rolandui už pastabas. Keletą žodžių. Aš manau, kad galėsiu įtraukti į savo nuomonę tuos pasiūlymus, kurie čia buvo pateikti. Ačiū, kad akcentavote infrastruktūros aspektą. šios problemos sprendimas tikrai galėtų padėti kovoti su skurdu. Taip pat užkirstų kelią e, silpnesnių regionų tuštėjimui ir protų nutekėjimui. Nes e, silpnesnių regionų tuštėjimas, protų nutekėjimas daro tiesioginį poveikį demografiniai situacijai. Toliau ponios Kosta pastabos dėl ketvirto punkto, dėl mikrofinansavimo. Taip, galėtume mm, išbraukti nuorodą į įmonės ir kalbėti apie mikrofinansavimą bendresniais bruožais. Bet norėčiau pateikti dar porą pastabų. Regionė kompetencija, mokesčiai, finansiniai aspektai, kurie patenka į valstybių, turiu pasakyti, kad šie finansiniai aspektai e, patenka į valstybių narių kompetencijos sritį, tai priemonių čia imamasi nacionaliniu lygiu. Dar kartą dėkoju kolegiams už pastabas, už pakeitimus. Manėsiu, kad komitetui galėsiu pristatyti kompleksišką nuomonę. Ačiū ir dar labai trumpa pastaba, kurią noriu pateikti ponia Baur. Labai trumpai norėčiau pasakyti, kad um, penktame punkte tekste vengrų kalba yra padaryta klaida verčiant tekstą. Ačiū, kad atkreipėte mūsų dėmesį. Kaip bus dirbama su šią nuomonę? Terminas teikti pakeitimus yra kovo 22 diena, balsavimas komitete balandžio 20 diena, o balsavimas plenarinėje sesijoje bus birželio 26 diena. Jag skulle vilja föreslå kollegorna en ändring. Kolegos, norėčiau pateikti pasiūlymą. Galėtumėme pakeisti šiandienos darbo tvarkę. Nes dabar atėjo ponia Franceska Balzani. E, ji rengė pranešimą dėl 2012 biudžeto. Ir jei kolegos neprieštarauja, keiskime darbo tvarkę štai kaip dabar vyktų pasikeitimas nuomonėmis dėl 2012 metų biudžeto. Ar pritarėte tokiam pasiūlymui? Jei taip, tuomet periname prie aštuntojo šiandienos darbo tvarkės punkto. Ir išklausysime informacijos apie 2012 biudžetą. Ir dabar norėčiau suteikti žodį poniai Franceskai Balzani, pranešėjai dėl 2012 biudžeto. Džiugu Jūs matyti moterų teisų komitete ir noriu perduoti Jums žodį. Grazie per questo incontro. Che... Mm, Ačiū už tai, kad pakvietėte mane. Tikiuosi, kad šis pasikeitimas nuomonėmis bus naudingas biudžeto rengimo darbe, nes kaip ir kiekvienais metais šis dar tai užtrunka ir, ir tas klausimas yra svarstamas sudėtingai. Aš norėčiau, kad šiais metais į šį darbą įsitrauktų visi atskiri komitetai. Tai labai svarbu, nes mes bandome nustatyti e, prioritetus, mūsų prioritetus konkrečiuose sektoriuose. Ir rezoliucijoje e, bei pranešime bandžiau išdėstyti svarbiausius didelius prioritetus. Ir tai būtų tolesnio biudžeto rengimo pagrindu. Taigi, 2020 strategija, mano nuomonė, ji turėtų būti viso ko pagrindas. Ir šiais metais mes kitaip renkame prioritetus, renkdami šį biudžetą. Viskas yra kitaip, nes parlamentas tapo 2020 strategijos savininku ir tai yra pirmieji naujo semestro metai. Todėl visos valstybės bando imtis žingsnių ekonominio valdymo srityje, sustiprinti e, savo pasagas įgyvendinant tą strategiją. Ir jeigu norime, kad ši strategija taptų, kad ji būtų gyventinta, ji turi būti tinkamai finansuojama. Ir pas, remdamiesi tokiu pagrindu konstatuojame, kad reikia daug, reikia jog Europos institucijos ir nacionaliniai parlamentai dirbtų drauge. Uh, kad taip būtų sukurta mm, bendra energija. Ir todėl aš e, šią strategiją teikiu kaip pagrindinį prioritetą. Jeigu peržiūrėsite pasiūlymą priimti rezoliuciją, po darbinio dokumento, tą rezoliuciją aš teiksiu plenarnėme posėdėje kitą savaitę, konstatuosiu, kad pirmas, svarbiausias mūsų tikslas, jeigu norime e, užtikrinti 2020 strategijos įgyvenimą, mums reikia daugiau ir kokybiškesnių darbo vietų Europos Sąjungoje. Tai yra ypač aktualu moterims. Moteris e, yra tie piliečiai, kuriems kuriam sunkiausia rasti darbą, ypač kokybišką darbą. Ir atsižvelgiant į šį bendrą prioritetą, norėčiau, kad 2012 biudžete būtų įrašytos sąlygos susijusios su darbo vietomis. Tai yra reikia numatyti daugiau mokymų, siekti, kad moteris įgyti daugiau įgūdžių, daugiau mokytųsi ir todėl reikia daugiau investicijų į šią sritį. Būtent šios priemonės padėtų mums pasiekti pažangos ir sukurti uh, užtikrinti, kad visi iš to gautų naudos Europos mastu. Taigi, viso biudžeto, visos biudžeto procedūros metu mes turime to nepamiršti ir komitetai taip pat iškel savo prioritetus. Todėl prašau visų kolegų, e, kad ir kokiame komitete jūs dirbate, pradėkite jau dabar nagrinėti biudžetą ir E, nustatykite savo politinės prioritetus. Tai yra labai svarbu, kad mes žinotume, ką daryti su to biudžetu. Nes būtent šiame kontekste reikės vertinti komisijos pasiūlymą daryti tai ramiai, bet remiantis jau turimą informaciją. Ir iki gegužės pirmos dienos pateiksiu kitą pasiūlymą. Yra vykdomi eksperimentiniai projektai, taip pat e, parengėmieji veiksmai ir aš norėčiau kiek įmanoma greičiau nusiųsti juodrašti komisijai ir sulaukti iš komisijos atsako. Ne tik dėl mūsų pasiūlymo, bet taip pat, kad, turėtumėme, kad žinotumėme, kas bus įgyvendinama ir ko tikėtis. O kalbant apie parlamento pasiūlymą, mes galime svarstyti, kaip keisti pateiktus skaičius. Svarbiausia, kad biudžetas, biudžeto projektas būtų nesunkiai suprantamas. Todėl norėčiau pateik, išdėstyti šito, štai tokį prašymą. Šio mūsų susitikimo tikslas yra štai koks - ieškoti politinių prioritetų ir jūs turėtumėte apsispręsti, kokius prioritetus norite matyti 2012 biudžete, sritise, kurios yra jūsų kompetencijos sritis kitame biudžete. Ir žinoma, e, tai bus labai sudėtingas uždavinys, nes e, lėšos, e, numatomas lėšos bus tikrai ribotos, numatomas. E, neįlinis komiteto posėdis, šiuo, kur svarstėme šį klausimą. Ir reikėtų iš, reikės iš naujo persvarstyti prioritetus, veiklos programas, išsiaiškinti, išanalizuoti, kurios e, programos ir kurie projektai ne, nebuvo įgyvendinti, kurios, kurie projektai ne, nepateisino savęs. Ir tuo pagrindu parengsime biudžetą, kuris būtų ne tik gyvendinamas, bet kuris būtų ir naudingas. Tokie būtų mūsų e, prioritetiniai tikslai. Ačiū. Er- Dėkoju. Dabar poniai Materai suteiksime žodį ir pranešimo rengėją. Tačiau kiti kolegos dar kiti taip, turi, taip pat turės pateikimus informacijos. Kolega Jimenez, prašau. Kalbėtojas dėja kalba ne į mikrofoną. Kalbu ponios Materos vardu, ji negalėjo atvykti į posėdį. Ji norėjo kreiptis į ponę Balzanį, išsakydama keletą pastabų ir užduoti vieną kitą klausimą. Jūs mums minėjote, kad 2012 yra Europos aktyvaus senėjimo ir solidarumo metai. Čia minimi penki tikslai, kurie atspindėti RES 2020 strategijoje. Aš manau, kad esant tokiam kontekstui svarbiausia yra užtikrinti, kad bus pakankamai lėšų kovai su skurdu ekonominės krizės akivaizdoje. Reikia dirbti taip, kad bandomieji projektai sulauktų pakankamai lėšų ir kad būtų jų dėka galima pasiekti konkrečių rezultatų, kad galima sumažinti skurdą. Dėl lyčių lygybės instituto jam reikia mūsų paramos, kad jis galėtų tinkamai veikti. Jei norime, kad šis institutas pradėtų tyrimus, kurie yra būtini norint pagelbėti nacionaliniams institutams, tai parama čia yra būtina. Pone Matera, noriu paklausti štai ko. Nepaisant biudžeto pakeitimų, nepamirškime, kad Europos parlamentas kaip biudžetinė institucija neturi atsisakyti, reikalauti, kad būtų finansuojamas lyčių aspektas, kad būtų sprendžiami šie klausimai. Norėčiau klausyti, ką norėt pasakyti. Dėkoju. Dabar aš turėčiau klausimą ir keletą komentarų. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, jog pritariu tam, e, kas buvo pasakyta dėl lygių galimybių instituto finansavimo. Pone Balzani taip pat paminėjo svarbiausią politinį prioritetą, o tai yra užimtumas. Manau, kad mes visi pritarėm šiam prioritetui, nes užimtumas yra prioritetų sąrašo pirmojoje vietoje, jei norime pasiekti savo tikslų. Tačiau žvelgdami į užimtumo klausimus turime nepamiršti moterų reikalų. Moteris turi turėti galimybę dirbti apmokamą darbą. Na ir čia keila tam tikro susirūpinimo. Tai nėra e, klausimas tik tai didinti užimtumą, didinant darbo vietų skaičių moterims. Ne, tiesiog norima, kad moterims atsirastų daugiau galimybių dirbti. Daugelie valstybių narių mes matome, kad problemų yra. E, yra daug problemų dėl vaikų priežiūros, pavyzdžiui, trūksta įstaigų. Jos yra, tos problemos yra socialinio pobūdžio ir tai moterims daž, dažniausiai trukdo E, susirasti darbą arba grįžti į darbą. Kai dėl nacionalinių biudžetų, jie dabar yra labai griežti, labai taupūs. Tad turime kelti klausimą, ką valstybės nori sutaupyti. E, socialinių aspektų sąskaita, moterų e, problemų klausimais taupyti negalime. Aš manau, kad turime tą problemą iškelti, ją paminėti. 2020 ES strategijoje apie tai yra kalbama. O aš manau, kad užimtumas yra svarbiausiasis mūsų tikslas, jeigu norime pasiekti savo tikslų, tų tikslų, kurie be kita ko šioje strategijoje minimi. Moteris turi turėti daugiau galimybių. Tad tai yra tas aspektas, kurį turime e, priimti domėn, formuodami 12 metų biudžetą. Ačiū. Ar yra daugiau kokiu nors komentaru? Pone Kosta, regis turi klausimą, prašau. Ačiū. Man patinka jūsų taikoma metodika. Man patinka tas skaidrumas, nes to atmosferoje vyksta mūsų diskusija. Pone Valzanė, jūs paminėjote labai svarbų dalyką. Jūs sakote, kad specializuoti komitetai, vykstant biudžeto procedūrai, turi laikytis E, jūsų iškeltų prioritetų. Tai yra labai geras dalykas. Kitas dalykas. Noriu grįžti prie strateginių prioritetų. Turime laikyti strategijos ES 2020, be abejo. Mes, kaip moterų reikalų komitetas, mes čia esame pateikę visai nemažai nuorodų šią linkmę. Pritariu jums, kai sakote, jog svarbiausias dalykas yra kova su skurdu. Mes turime pasiekę kai kurių rezultatų šioje srityje. Turime duomenų apie šio klausimo sprendimą. Viso tuo turime pasinaudoti. Žinome, kad e, moteris kenčia nuo skurdo. Tarp skurstančiųjų 80 procentų sudaro moteris ir labai dažnai tai yra mamos turinčios nedidelių vaikų. Valstybės narės savo ruoštų mažina viską, kas yra susiję su išlaidomis sveikatai, su socialinėmis išmokomis ir panašiai. Tai vyksta ir mano šalyje ir tai yra neprimtina. Turime pabrėžti šį dalyką ir turime ją susijęti su kovos su skurdu platforma. Europos parlamento rezoliucija, labai svarbi rezoliucija e, dėl mikrofinansavimo ir kreditų turėtų būti priimta. Čia mes, manau, turime daug apie ką dar pamastyti. Na taip, buvo priimta rezoliucija dėl mikrokreditų. Tačiau, siformuojant 12 metų biudžetą, privalu tai atsižvelgti. Mūsų pirmininkė mums irgi paminėjo daug svarbių dalykų. Pone Balzani, jūs sakote, kad 75 procentai užimtumas moterų tarpe, lėšų perkelimas, tai yra svarbus dalykai, tačiau Tam reikia pakeisti mentalitetą daugelio. Tai turėtų būti traktuojama kaip investicijos, o ne kaip e, išlaidos. Tam reikia, kad būtų politinių tam tikrų pasikeitimų, požiūrio pasikeitimų, kad galėtume e, įgyvendinti tai, ką užsibrėžėme, mums reikia lėšų, kad numatytos priemonės būtų tinkamai finansuojamos. Čia galėtume kreiptis į valstybės nares, kad šios prisimtų daugiau įsipareigojimų. Čia mes kalbame asmeninius dalykus susijusius su verslumu, su socialiniais dalykais. Ir visa tai yra sąlygos, be kurių nesulauksime didesnio užimtumo nei jaunimo, nei moterų tarpe. Dar vienas dalykas - mokymasis visą gyvenimą, kompetencijų formavimas. Po Lisabono sutarties įsigaliojimo mes sukūrėme tam tikrą teisę, teisę mokytis visą gyvenimą. Euro, e, kultūros reikalų komitetas be kita ko irgi pa, e, pabrėžė šį dalyką. Šis komitetas, tarp kitko, mini ir tai, kad pernelyg menkai dar į šią sritį investuojama, tad pastangos čia turi būti didesnės. Svarbu, kad būtų rengiamos tokios programos, kurios būtų skirtos jaunoms moterims Pavyzdžiui, pagalba mobilumui ir panašiai. Tai turėtų būti viena iš priemonių. Galiausiai e, savarankiškas darbas, verslumo skatinimas moterų tarpe. Jūs žinote, kad e, yra numatyti parengiamieji veiksmai, kai kas iš jų buvo įgyvendinta ir turime tęsti šią linkmę. Ir čia galbūt Europos komisija mums galėtų pateikti labiau specifinės informacijos. Mes Labai nedaug dėmesio skiriame savarankiškam darbui. Mes turime pabrėžti nebūtinai tik apmokamą darbą, bet turime pabrėžti ir savarankišką darbą. Kai moteris dirba net nesamdomą darbą, bet dirba savarankiškai. Savanoriškas darbas taip pat turbūt tinkamai vertinimas. Na ir paskutinis dalykas. Aš su kolegomis patikiau žodinį klausimą šią temą ir nežinau, ar čia tikrai turėčiau jį iškelti. Tačiau, tačiau Manau, kad galėtume kreiptis į komisiją ir paprašyti, kad ši veiktų. Veiktų ES fondų panaudojimo srityje. Europos komisija galbūt turėtų įvertinti, kur e, lėšos buvo panaudotos ne ten, kur turėjo būti panaudotos. Na, nepamirškime dar visos eilės kofinansavimo problemų, kai valstybės narės dalį finansų turėjo pateikti. Šis klausimas e, yra susijęs su visais e, kolegomis. Manau, kad turime atskirti kofinansavimo, ES kofinansavimo reikalus ir nacionalinio kofinansavimo reikalus. Galbūt reikėtų numatyti e, tam tikrus nukrypimus, siekiant e, vieno tikslo, kad būtų neprasilenkta su galutiniais numatytais skaičiais. Nes priešingų atvejų dėl kofinansavimo reikalų gali būti neįgyvendintos e, visai lė programų, reikėtų to išvengti. Ačiū. Ačiū poniai Kosta. Dabar poniai Balzani žodis, prašau. Grazie per gli interventi. Ačiū Jums už pasisakymus. Keičiantis nuomonėmis šiame komitete, man susidarė įspūdis, kad už visų šių klausimų slypi vienas dalykas. Penki kiekybiniai tikslai numatyti strategijoje S2020 ir viena iš pagrindinių strategijos iniciatyvų yra labai glaudžiai susijusi su lyčių aspektu, ypač su lygių galimybių ir prieigos suteikimu darbo rinkoje. Šiame komitete yra suprantama, kad moteriams svarbu gal, turėti galimybę būti verslininkėmis, taip pat e, dirbti ir kvalifikacijos reikalaujantį darbą. Ir galbūt vienas pirmųjų dalykų, kurį reikėtų padaryti rengiant biudžetą, yra kreiptis į šį komitetą, paprašyti šio komiteto nustatyti savo prioritetus, kurie įsilietų į tą plačią strategiją, kuri, žinoma, atitinka uh, lyčių aspekto integravimo nuostatas ir lygių galimybių nuostatas. Tai labai svarbu ypač nuosmukio sąlygomis, kai reikia duoti postumį augimui ir vystimuisi, kai reikia didinti BVP. Tačiau visos šios pastangos turi dėrėti su tuo potencialu, kurį dauguma valstybių narių dabar tiesiog išvaisto, kadangi jų moteris neturi vienodų galimybių darbo rinkoje jokioje srityje. Moteris nėra, nepakankamai dalyvauja visuomenės gyvenime, o tai daro poveikį ir ES ekonomikai. Manau, tai yra labai svarbus dalykas susijęs su strategija 2020. Nuosmukio laikotarpiu labai svarbu suprasti, kad mes čia praradome daug galimybių. Mes turime tai akcentuoti, turime sudaryti palankesnės sąlygas moteriams dalyvauti visuomenės politinėme ir socialinėme gyvenime, taip pat suteikti joms galimybę derinti profesinį ir asmeninį gyvenimą. Taigi reikia, kad ir valstybės narės investuotų, kad būtų pašalintos tos kliūtis, su kuriomis susiduria moterys. Prioritetų nustatymo darbą mes jau pradėjome ir manau, kad šis darbas turėtų itin dominti jūsų komitetą, nes visa tai siejasi su bendru strategijos tikslu, tai yra kliučių šalinti. Vam takėm. Ačiū. Dėkoju poniai Balcani už visą jos pateiktą informaciją. Ačiū, kad dalyvavote diskusijose šią svarbę temą. Dabar perikime prie šešto darbo tvarkės punktų. Pone Sinclair. Pirmininkė pastaba dėl darbo tvarkos. Tikrai norėjau dalyvauti, būti salėje, kai ponia Balzani pateikė savo pranešimą, tačiau aš turėjau išeiti ir į žmogaus teisų komitetą. Jūs šiandien nekartą keitėte darbo tvarkę, turiu pasakyti, kad e, tokie darbo tvarkės pakeitimai tikrai apsunkina mums darbą. Aš dalyvau labai svarbioje diskusijoje e, dėl žmogaus teisų Irane. Taigi, kodėl yra, gal būtų galima ne, nekeisti taip darbo tvarkės? Ačiū, ačiū, kad iškelėte šį klausimą. Pritariu jūsų nuomoniai, kad tikrai svarbu stengtis laikytis to grafiko, kuris numatytas darbo tvarkė, tačiau e, šios dienos komiteto posėdėje dėje prireikė keisti darbo tvarkę. Remiantis tuo, kad ponia Langpe, kurios dalyvavimas buvo numatytas darbo tvarkė, susidūrė su tam tikromis transporto problemomis. Dėl to mes ir nusprendėme pakeisti darbo tvarkę. Ir būtent dėl šios priežasties atsirado šių pakeitimų ir turbūt dėl to ponė Sinclair nebuvo salėje. Tačiau turiu pasakyti, kad šį sprendimą dėl darbo tvarkės pakeitimų mes priemėme posėdžio pradžioje. Tai yra išimtinis atvejis, dėja šį kartą buvome priversti taip pasielgti. Taigi dabar šeštas darbo tvarkės punktas - visuotinės svarbos socialinių paslaugų ateitis. Šis klausimas taip pat glaudžiai siejasi su ką tik įvykusią diskusiją. Čia kalbame apie įvairias uh, gerovės paslaugas, rūpybos paslaugas. Pranešėja yra ponė Ovir, dėja ji šiandien negali dalyvauti, ją pakeis ponė Nikolai, žodis jai. Ačiū. Pirmininkė, dėja mano kolegė ponė Ovir negali čia dalyvauti. Šiandien aš pasistengsiu pristatyti nuomonę ponios Ovir vardu. O manau, kad atsakymus į klausimus išgirsite tada, kai ponia Ovir čia dalyvaus. Nuomonėje ponia Ovir bando pateikti apibriešti, kuri yra labai svarbi, diskutuojant apie visuotinės svarbos socialinės paslaugas. Visuotinės paslaugos socialinės paslaugos įeina į visuotinės svarbos paslaugų kategoriją, jos yra labai svarbus priedas prie mm, sveikatos priežiūros ir kitų paslaugų, kurios yra teikiamos visuomeniai. Tokio tipo paslaugos yra teikiamos tiesiogiai asmeniui, jos prisideda prie apriepties ir taip pat suteikia konkretų pavydalą socialiniams teisėms. Šioje nuomonėje dėl visuotinės svarbos socialinių paslaugų keliamas pagrindinis socialinės ekonomikos klausimas. Tai yra labai svarbus dalykas dabartinėmis sąlygomis. Nesvarbu yra subalansuoti ūkio augimą. Tai ypač svarbu ekonominės krizės, biudžeto krizės sąlygomis. Labai svarbu apibriežti paslaugas, apie kurias kalbame. Praėjusį spalį komisija per forumą dėl visuotinės svarbos paslaugų sakė, kad nėra jokių planų pasiūlyti papildomų teisės aktų šioje srityje. Ponas Deroza sakė, sakė, kad tam tikros socialinės įmonės, kurios teikia visuotinės svarbos socialinės paslaugas, susiduria su kliūtimis dėl valstybės pagalbos taisyklių ir viešųjų pirkimų. Pranešėjas siūlo suinteresuotėsiams asmenims atlikti visų čia galiojančių taisyklių peržiūrą. Taip pat apie tai reikėtų kalbėti ir bendrojoje nuomonėje. Pone Ovir mano, kad reikėtų daugiau dėmesio skirti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumams, ypač sveikatos priežiūros, socialinės paslaugų srityje. Taip pat e, reikia pasistengti, kad biudžeto dėl biudžeto mažinimų nenukentėtų prieiga prie mm, sveikatos ir socialinių paslaugų kad būtų ir toliau tos paslaugos finansuojamas taip pat kaip ir m, mm, spartaus ūkio augimo laikotarpiu. Taip pat ponia Ovir m, mm, teigia, kad m, e, lyčių aspektas turėtų būti įtrauktas į nacionalinės politikos kryptis, į nacionalinių biudžetų formavimą. Terminas teikti pakeitimus yra kovo 22 diena. Komitetas dėl šios nuomonės balsuos balandį tikslę datą turėtų patvirtinti pirmininkė. Ačiū, stengiausi kaip galima geriau pristatyti šią nuomonę kolegės vardu. Tikiuosi, kad ji kitą kartą čia dalyvaus ir atsakys į jūsų klausimus. Ačiū. Dabar žodį suteikiu poniai Žilevskai. Ačiū pirmininkė. Džiaugiuosi tuo, kad šiandien komitete kalbame apie visuotinės svarbos socialinės paslaugas, nes būtent šiomis paslaugomis, šiomis paslaugomis naudojasi e, sudėtingoje padėtyje atsidūrę žmonės. Kai kalbame apie socialinės paslaugas, turime omeny e, namus, kuriuose gyvena senyvi žmonės, žmonės su negale, vaikai, kurie yra tapę negalios aukomis, taip pat pabėgėliai, taip pat asmenys, kuriems reikia ypatingos rūpybos ir priežiūros. E, tos, tas paslaugos yra teikiamas solidarumo pagrindu. Jas teikia vietoje dirbantis žmonės ir akcentuojame visuotinį šių paslaugų pobūdį. Taip pat kalbame apie tai, kad reikia atsižvelgti į konkretaus asmens poreikius, kuriam teikiama ši paslauga. Užtikrindami šią paslaugą kovojame su diskriminacija, tai taip pat galimybė užtikrinti lyčių lygybę, siekti socialinės sanglaudos Nečvelgiant į gyvenimo lygį, tai taip, tuos paslaugos taip pat užtikrina sveikatos apsaugas. Neseniai svarstėme, kam priskirti tas socialinės paslaugas, ar jos turėtų būti laikomos ekonominėmis ar ne, ir jei taip, ar joms turėtų būti taikomi konkurencijos įstatymai. Manau, kad reikėtų e, sutelkti dėmesį į tų paslaugų pobūdį ir jų tikslą. Reikėtų nuspręsti, kurioms paslaugoms turėtų galioti vidaus rinkos ir konkurencingumo taisyklės ir kurios paslaugos užtikrina socialinės sanglaudos ir ekonominės sanglaudos tikslus. Ir to, tokioms paslaugoms nereikėtų taikyti minėtų e, taisyklių. Dabar kalbant apie manęs Ovir nuomonę, norėčiau pritarti jos siūlymui užtikrinti, kad vaikų rūpybos vaikų priežiūros paslaugos turėtų būti plačiau prieinamos ir mažiau kainuoti. Mes daug kartų esame akcentavę, kad e, tokia paslauga yra gyvybiškai būtina ir manau, kad šiame pranešime teisingai apie tai ir kalbama. Tačiau aš nemanau, kad ši nuomonė yra ta tema, kur, ta, ta, tas pranešimas, kur reikėtų svarstyti moterų ir vyrų atlyginimo skirtumus. Aš manau, kad apie šį reiškinį reikia kalbėti, nes aš ir, ir jūs kolegės daug kartų esame pareiškę savo nuomonę šiuo klausimu plenarinėme posėdėje. Tačiau būtent ši nuomonė galbūt nėra geriausia vieta, geriausias dokumentas dar kartą akcentuoti e, mūsų nuomonę šiuo klausimu. Lenkijoje socialinėje srityje dirba 90 procentų moterų ir tik 10 procentų vyrų. Kitas svarbus dalykas - išlaikyti finansavimą biudžete biudžete, kur, kuris būtų tokio lygmens, finansavimas socialinės paslaugos biudžete, kuris būtų iki krizinio lygmens. Nes kitaip moteris taps dvigubomis e, susidarančios situacijos aukomis, jos turės mažiau lėšų rūpintis ir vaikais, ir e, seneliais. Paslaugų sektoriuje moterims yra daug įsidarbinimo galimybių, ponia Ovira apie tai kalba. Ir nors ponios Ovir čia nėra, aš norėčiau jai perduoti štai kokį klausimą. Man iškyla problemų dėl antrojo nuomonės punkto kur kalbame apie veiklą grindžiamas strategiją geroviai užtikrinti. Norėčiau, kad ponia Ovir patikslintų šią frazę ir, ir paaiškintų, ką ji turiu omeny, nes aš ne visiškai suprantu. Taip pat norėčiau, kad sekretariatas atkreiptų dėmesį iš tai, kad vertime į lenkų kalbą šio dokumento yra klaida po žodžių apie paslaugų ateitį, nėra žodžio socialinis. Kalbama tik tai apie visuotinio, visuotinės svarbos paslaugas. Ne, ne, nekalbama apie visuotinės svarbos socialinės paslaugas. Ačiū. Tack, och då lämnar jag ordet till eh, fru Bastos. Ačiū. Dabar ponia Bastos, prašau. Muito obrigada, senhor presidente. Eh, você... Dėkoju, ponia pirmininkė. Labai trumpai pabandysiu šio klausimo pasisakyti dėl visuotinės svarbos paslaugų. Norėčiau pasakyti štai ką. Savo nuomonėje mes turime aiškiai atskirti visuotinės svarbos paslaugos ir socialinės visuotinės svarbos paslaugas. Savo komitete mes turime kolegos Roho pranešimui aiškiai apibriežti, kas e, yra susiję e, su labai aiškiais tikslais. Tai yra teritorinė ir socialinė sanglauda. Kaip žinia, kiekviena valstybė narė turi savo teisės aktus kad galėtų e, tinkamai surasti vietą visuotinės svarbos socialinėms paslaugoms. Savo pranešime mes tai aiškiai pabrėžiame, nereikėtų, kad būtų pakengta tų paslaugų kokybei, nereikėtų, kad būtų sumenkintos tos visuotinės svarbos socialinės paslaugos, aš jau jas menkiau finansuojant, jos juk sprendžia visą eilę e, problemų žmonėms, kuriems pagalba reikalinga. Aš manau, kad svarbiausias tikslas kai kuriais atvejais konstatuojamoje dalyje nėra tinkamai atspindimas. Manau, kad darbo užmokesčio skirtumas yra labai svarbus dalykas. Aš manau, kad visuotinės svarbos socialinės paslaugos, kai kalbame apie sveikato sektorių, apie aprūpinimą vandeniu ir panašiai, tos paslaugos turi būti laikomos e, svarbiausiomis, nes krizės kontekste labai svarbu pabrėžti iš tų paslaugų svarbą, jų vaidinamą vaidmenį. Ačiū. Dėkoju. Pone Nikolai, ar norėtumėte ką nors dar papildomai pakomentuoti? Taip, ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad negaliu atsakyti į kolegės klausimą dėl antrojo pranešimo punktą. Pabandysiu pakomentuoti. Dėl šio punkto, kur kalbama apie atskirimą tarp visuotinės svarbos socialinių paslaugų ir visuotinės svarbos paslaugų. Be abejo, tai turėtų būti dviejų tipų paslaugos. Mes Čia turime kalbėti apie specifinius skirtumus tarp šių paslaugų, tačiau dabar turime aiškiai nusistatyti prioritetus. visuotinės svarbos socialinių paslaugų srityje. Pritariu kolegės idėjai. Kai dėl socialinių paslaugų sveikatos sektoriuje ar švietimo sektoriuje darbų žmogėčių skirtimo, aš manau, kad, na taip, problema egzistuoja. Žinome, kad valstybėse narėse kai kurios e, veiklos labai sparčiai moteriškėja. Sveikatos apsaugos sektorius yra vienas iš moteriškiausių visose narėse, nes 70 procentų darbuotojų šiame sektoriuje yra moteris. Labai gaila. Tačiau valstybėse narėse darbo užmokestis mokamas sveikatos apsaugos srityje ar socialinio darbo srityje nėra tas darbo užmokestis, kuris yra labai stimuliuojantis, kuris pritraukia daug žmonių šį sektorių. Na, manau, kad žmonių, kurie dirba šiame sektoriu, atsidavimas yra vienas iš svarbiausių dalykų. Tad aš manau, kad turime kalbėti tikrai apie užmokesčio skirtumą tarp atskirų visuotinės svarbos socialinių paslaugų atlyginimo. Pone Ovir dalyvaus posėdėje, kai vyks antrasis svarstymas ir galės galbūt pakomentuoti plačiau. Dėkoju. Dėkoju. Norėčiau informuoti dėl pakeitimų teikimo datos. 12 val. kovo 22 diena yra galutinė pateikimo pateikimo data. E, balandžio 20 balsuosime komitete, gegužės mėnesį balsuosime plenarnėje sesijoje. Užimtumo komitete atsiprašau. Tai štai, dėl plenarinės sesijos balsavimo dar nėra nuspręsta. Dabar periname prie septintojo klausimų, tai yra penktasis anglaudos pranešimas Europos komisijos ir dėl būsimosios sanglaudos politikos tai yra klausimas. Pranešėja iš mūsų, pranešėjas tiksliau iš mūsų komitetų yra ponas Šimanski, tad ponui Šimanskiu ir suteiksiu žodį, jis mums galės detaliau pristatyti pateiktąją nuomonę. Pani przewodnicząca, E, mam przyjemność zaproponować. Pirmininkė. Man labai malonu komitetui pasiūlyti štai, ką visą tai išdėstyta ir dokumentuose, bet aš dar norėčiau tai papildyti savo pastabomis. Aš manau, kad Europos komisijos penktoji sanglaudos politikos ataskaita tik iš dalies aptaria lyčių lygybės ir lygių galimybių klausimus. Manau, kad čia tikrai dar daug ką galima būtų patobulinti ir manau, kad mes dirbdami turėtume pateikti pakeitimų, kurie leistų ataskaitoje daugiau dėmesio skirti su moterimis susijusiems dalykams visais sanglaudos politikos rengimo etapais, turiu galvoje sanglaudos politiką po 2013 metų, mes turime labiau atsižvelgti į lyčių lygybę. Savo teksto projekte aš suformulavau konkrečių pasiūlymų dėl štai ko. Didinti finansinę paramą, kad kad moteris ir vyrai galėtų derinti profesinį ir asmenį gyvenimą. Apie tai jau buvo kalbėta ankstesnių diskusijų metu. Ypač svarbu suteikti galimybę moteriams derinti profesinį gyvenimą su šeimininėmis pareigomis. Tai svarbu mūsų ateities sėkmiai. Daug valstybėse narėse čia taikomi skirtingi sprendimai. Bet labai dažnai atsitinka, kad moteris būna priversta aukoti didžiąją savo šeimininio gyvenimo dalį, bet nutikus kokiem nors netikėtiems įvykiams lieka be pinigų. Taip pat ir vėlesniais moterų gyvenimo etapais tai lemia skurdą. Tik reikėtų didinti moterų profesinį aktyvumą, gaunant didesnę paramą iš Europos socialinio fondo. Čia galiu pateikti įvairių pavyzdžių. Pavyzdžiui, ekonominių iniciatyvų bendras finansavimas, ypač turiu galvoje vyresnių nei 45 moterų iniciatyvas. Taip pat reikia vykdyti visą gyvenimą trunkančio mokymosi programas. Švietimas atlieka labai svarbu vaidmenį, todėl reikia investuoti į mokymo programas. Toliau moterų profesinis mokymas. Tai taip pat yra labai vertingas dalykas ir jį reikėtų remti. Ypač reikėtų remti visą gyvenimą trunkantį mokymasi. Be to, norėčiau savo tekstą papildyti dar vienu pakeitimu - paminėti žmonės dirbančius pavojingomis sąlygomis šiandieninėme posėdyje nekarta girdėjome, kad būtent dauguma, daugiausia moteris dirba ne visą darbo dieną. Be to, sąlygos, kuriomis jos dirba, yra labai sudėtingos ir nestabilios. Verta paminėti, kad daugelį valstybių moteris yra priverstos dirbti savarankiškai. Jos priverstos atsisakyti darbo vietų ir tęsti darbą lygiai tokio paties pobūdžio darbą, tačiau įsteigusios savo individualią įmonę. Tai sumažina darbo jėgos išlaidas, bet dėl to blogėja moterų padėtis ateityje, kadangi jos moka mažesnės socialinio draudimo įmokas. O tai yra labai svarbu moteriams tampant motinomis. Kai jos tampa motinomis, e, smarkiai pablogėja jų darbo sąlygos. Ir taip yra daugelie šalių. Žinoma, mes gerbėme valstybių narių savarankiškumą, tačiau turiu pasakyti, kad ES nėra vieta, kur vien priimami teisės aktai. Tai ir yra vieta dalintis geriausios praktikos pavyzdžiais bei kritikuoti blo... neigiamus reiškinius. Taip pat turėtume pagalvoti, kaip busimoje sanglaudos politikoje galėtume skatinti stabilias darbo vietas ir tinkamas darbo sąlygas. Ankstesnis Europos parlamento darbas rodo, kad moterų darbo rinkoje atsiranda daugiau, tačiau taip pat daugėja ir skurde gyvenančių moterų. Daug, daugelis jų gyvena žemiau skurdo ribos. Penktojoje ataskaitoje akcentuojama lyčių lygybė, lygios galimybės, tačiau ten daugiausiai remiamasi laikotarpį iki 2006 metų, taigi nėra atspindėta, tiksliai atspindėta padėtis naujose valstybėse narėse. Manau, kad tokioje ataskaitoje turėtų būti nagrinėjama daugelio valstybių narių patirtis įgyvendinant sanglaudos politiką ir ypač reikėtų gilintis į vidurio rytų Europos šalių patirtį. Norėčiau paraginti kolegas teikti pakeitimus dėl šios nuomonės. Tikrai tikiuosi, kad e, parengus šią ataskaitą, e, atsiprašau, parengus šį pranešimą ir kitus pranešimus, komisija atsižvelgs į tai, kas ten pasakyta ir bus galima gerinti moterų padėtį Europoje. Ačiū už informaciją bei už visus jūsų išdėstytus pasiūlymus, taip pat tuos, kurie įtraukti į jūsų nuomonę. Šis klausimas yra tikrai labai svarbus. Sanklaudos politika turėtų padėti e, didinti moterų vaidmenį užimtumo srityje. Dabar norėčiau suteikti galimybę kolegoms pasidalinti nuomonėmis, e, išsakyti savo pastebėjimus, bet atrodo, kad niekas nenori žodžio. E, Kaip ponas Šimanskis minėjo, jūs galite tiesiog su juo susisiekti ir perduoti savo nuomonę jam. Ir taip užtikrinti, kad šis dokumentas būtų kiek įmanoma kokybiškesnis. Pakeitimus reikia keisti, teikti iki kovo 22 dienos 14 e, valandos, o balsuosime komitete balandžio 20. Regi komitetas, pagrindinis komitetas e, turėtų balsuoti gegužės 9 o sprendimą plenarnėje posėdėje priminėsime birželio mėnesį. Ačiū. Pranešimą autoriui, ponui Šimanskiui. Periname prie kito darbo tvarkės punkto. Taigi, Man nepaprastai malonu pasveikinti komitete ponę Langbak, kuri pateiks informacijos apie darbą, apie numatomą Europos lygybės lyčių lygybės instituto programą. Europos lyčių lygybės institutas e, taps labai svarbia institucijais yra ypač svarbus mūsų komiteto darbe. Ir tikrai labai džiaugiuosi tuo, kad galėsime išklausyti dabar informacijos apie 2012 darbų programą, apie tai, ką jūs numatote. Taigi, dar kartą noriu Jūs pasveikinti šiame komitete, ponė Langbak, ir iš karto žodžiu suteiksiu Jums. Okay. Thank you very much for this occasion. Ačiū už man suteiktą galimybę dar kartą pristatyti mūsų institutą. Žinoma, šį kartą tikrai galėsime papasakoti apie tai, ką mes veikiame, kuo užsimame. Prieš keletą savaičių mes rengėme uh, dar išliekančių neligybės pavyzdžių sąrašą institute. Ir aš nusprendžiau, pagalvojau savo, kaip gerai, kad aš gimiau ne prieš šimtą metų. Dabar jau yra moterų ministrių, nors jos sudaro tik 2 procentus, visi kiti yra vyrai. Ir nors tu, tu, yra 13 procentų diplomačių, Ir e, tėvai gimus vaikui, tėčiai irgi pasima tėvystės atostogas. Visą tai vyksta. Ir renkame konkrečią informaciją, e, bandome aiškintis, kaip kas vyksta Europos šalise, kas yra bendra visoms šalims. Ir e, tai yra taip pat už, tai, tai yra uždavinys tą uždavinį iškėlėte jūs Europos parlamentas draugė su Europos taryba mums. Ir noriu padėkoti už galimybę susitikti su jumis. Ir aš norėčiau trumpai pristatyti mūsų darbo rezultatus. Aš esu parengusi raštišką savo pasisakymo prezentaciją ir norėčiau pakalbėti apie 2011 biudžetą, kurį jau gyvendiname ir taip pat apie mūsų ateities planus, nes mes jau rengėme 2012 veiklos planą, kurį svarstysime su komisija bei e, direktorių valdyba prieš skelbiant jį. Taigi Europos kom, lygybės kompetencijų centras. Būtent to to, tokią savoką, koncepciją esame pasitvirtinę savo ir norime tokiu centru tapti. Noriu taip pat pasakyti, kad prieš metus gruodžio mėnesį mes įsikėlėme į, į savo instituto patalpas Vilniuje ir du komisijos nariai dalyvavo atidarant institutą, perkarpant Kaspiną. Ir prieš maždaug pusmetį institutas tapo finansiškai nepriklausoma agentūra, kaip ir kitos agentūros. Taigi tuo metu ir įvyko atidarimas. Jūsų komiteto pirmininkė taip pat dalyvavo e, renginyje tą progą, jie atstovavo Europos parlamentą. Mes, buvom, mes e, surengėme konkursą e, mūsų instituto logotipui. Ir Prancūzijos pradinės mokyklos mokytoja laimėjo tą konkursą. Antrąjį, antrąją vietą užėmė Lenkijos mokyklos mokytojai. Surengėme seminarą komisijai paskelbus lyčių lygybės strategiją. Ir iš tikrųjų tai buvo darbinis seminaras, jame draugė su valstybių narių atstovais kalbėjomės, diskutavome apie tai, kokios pagalbos reik, jie tikisi iš mūsų instituto, nes mums labai svarbu, aišku, tai išsiaiškinti. Taip pat paskelbėme pirmąjį kalendorių moteris įkvepiančios Europą. Nu, ba, pabandėme įtraukti į šį projektą ir vyrus. Ir aš tikiuosi, kad visi gavote tą mano minėtą paskelbtą um, leidinį, informaciją. Ir dabar jau sukūrėme bendradarbiavimo tinklą su agentūromis, su kuriomis turėtume vengti uh, veiklos dubliavimo, bandyti kurti sinergiją. Ir tai yra šešios tokios agentūros, su kuriomis planuojame bendradarbiauti. Trys, atsiprašau, tokios agentūros vyrų ir moterų lygybė e, realybė Europoje ir už jos ribų. Toks yra mūsų tikslas. Mes e, nepamirštame, bandome šio tikslo nepamiršti ir suvokti, kaip galėtumėme, ką galėtumėme padaryti, kad tai taptų realybė. Tikiuosi, kad neteks laukti dar šimto metų. Kom, lyčių lygybė ir kompetencijos, tai yra mūsų tikslas. Toliau, 2010, kaip matote, čia yra mūsų e, darbuotojų etninė struktūra. Mums tikrai reikėjo įdėti nemažai pastangų, kad viskas labai sparčiai vyktų per antrąjį 2010 pusmetį samdant darbuotojus. Taigi džiaugiuosi galėdama Jums pasakyti, kad mes turime visus darbuotojus, o toks buvo mūsų tikslas, planas 2010-iesiems. Šioje skaidrėje atvaizd, pavaizduotas e, lėšų panaudojimas. Mums nepavyko panaudoti visų skirtų lėšų, visų asignavimų per šešis mėnesius. Mm, mes rengėme kai kurias studijas ir labai pasistengę. Iki metų pabaigos mes e, panaudojame 67 procentus asignavimų, tai yra du trešdėliai biudžeto. Ir dabar turime visus darbuotojus, todėl 2011 pradėjome lengvesnė širdimi. Toliau, kaip mes planuojame savo veiklą ir kaip ją vykdome. Mūsų institutas yra informacijos ir dokumentų kompetencijos centras ir mes norime, kad mes rinktume uh, apdorotume ir renktume informaciją visoms susijusiams interesų grupėms. Tai yra ne tik Europos tarybai ir parlamentui, bet ir kitiems. Uh, Ir tuo tarpu mes e, dirbame rem, remdamėsi Pekino programos rodikliais, teikiame paramą ES pirmininkaujančiams valstybėms, taip pat esame sutelkę dėmesį į ES lygybės indeksą ir m, mm, taip pat akcentuojame lyčių aspekto integravimą į visas politikos rytis. Žalias spalva žymi proceso etapą, kuriame esame. Tai yra šiuo metu renkame informaciją, e, taip pat kaupiame informaciją apie geriausius, pažangiausios praktikos pavyzdžius ir tikimės, kad iki metų pabaigos mes, mums pavyks peržiūrėti išanalizuoti tą surinktą informaciją, parengti leidinių ir pritaikyti ją, tuos leidinius vartotojams. Taigi tuo tarpu esame informacijos rinkimo etape. Kaip vienose srityse tas darbas vyksta greičiau nei kitose. Toliau 2011 da, darbų programa. Palyginamieji duomenys, pat, patikimi duomenys. Tai yra svarbiausia mūsų darbo sritis. Mes rengiamės rinkti duomenys apie visą, visą informaciją, yra parengę, kurią yra parengę valstybės narės ir peržiūrėsime, kiek pasiekta gyvendinant Pekino darbų E, platformą. Šiais metais mes pradėjome eksperimentinį projektą, nors Polibinikašios valstybės dar nėra paskelbė jo prioritetinių, tai yra e, smurtas prieš moteris. Taip pat renkame duomenis e, kurios yra sukaupę valstybės narės. Taip pat renkame informaciją apie moterų žmogaus teisės bei kitas rytis mūsų moteris ir žiniasklaida. Aišku, visą tai užtrunka laiko. Ir te, to, to, darbą šiuose sritise planuojame ir ateitie. Ką darome draugė su komisija? Teikiame e, pagalbą Lenkijai, Danijai ir Kiprui, nes tai yra pirmininkausiančios valstybės. E, pavyzdžiui, renkame duomenys apie šeimos ir profesinio gyvenimo suderinimo galimybės, nes tai bus Lenkijos pirmininkavimo prioritetas. Taip pat ėmėmės didelės studijos moteris ir aplinkosauga. Dar nėra rodiklių e, šioje srityje. Manau, kad tai yra labai įdomis sritis, kad mūsų laukia tikrai labai įdomus atradimai. Uh, Dar vienas svarbus dalykas - užtikrinti, kad žmonės, naudotojai, organiza, organizacijos naudotųsi tą informaciją tais rodikliais, tais statistiniais duomenimis, kad išsiaiškintų, kur slypia to trukis. Ir rodiklių matomumas yra kita labai svarbi mūsų darbo dalis, kurio imsimės šiais metais. Moteris ir ekonomika, jau pradėjome šį projektą, moteris ir aplinkosauga, taigi Tai yra dvi studijos, du darbai, kurie vienas kitą papildys ir jų pagrindų pirmininkaujančios valstybės renks savo ataskaitas. 2012 planuojame toliau teikti paramą pirmininkaujančiams valstybėms, dar nežinome, nebent jūs žinote, ką Kipras išsirinks prioritetinės rytimi savo pirmininkavimo laikotarpiu, bet mes, pavyzdžiui, rengėmės rinkti esame suplanavę rinkti informaciją, atmins duomenys e, toje srityje, kuri, kurią Kipras pasirinks prioritetinę. Dar vienas svarbis rytis. ES lyčių lygybės indeksas. Jis turėtų padėti parengti bendrai parengtą koncepciją, kurios pagrindų būtų galima įvertinti tikrą lyčių lygybės ar neligybės padėti valstybėse narėse. Ir bandome aiškintis, ką valstybės yra nuveikę to indekso kūrimo srityje. Taip pat tarptautinės organizacijos, e, Pasaulio bankas, Junktinės tautos, ABPO yra parengę savo indeksus, kurie skiriasi. Mes bandysime išsiaiškinti, kokiu, pa, kuo remtis, kad pateiktumėme valstybėms narėms pasiūlymus dėl tokio indekso koncepcijos. Ir dabar jau baigėme pirmąją studiją ir rengėme e, pra, pradinę, pradinį dokumentą, sutelkėme dėmesį į, į, į tai, kokie duomenys yra prieinami. Ir čia savo darbę bandome nepamiršti komisijos strategijos ir aiškintis, kuriuose sritise yra patikimi geri rodikliai, kurių pagalba galima įvertinti pasiektą pažangą. Daug dirbame rinkdami informaciją apie metodus ir taikomą praktiką, susijusius su lyčių lygybės darbu, darbu lyčių lygybės užtikrinimu. Bandame aiškintis, kokiuose srityse reiktų inicijuoti projektus. Lyčių aspekto integravimas vis dėlto dar pamirštamas, į jį nekreipiame dėmesio. Čia tikrai dar galima siekti pažangos ir bandome tobulinti savo gebėjimus šioje srityje. Praėjusiais metais pradėjome renkti nedidelės studijas, kur bus aptarta, aptarti e, egzistuojantis pavyzdžiai. Taip pat renkame e, pažangiosios praktikos pavyzdžius. E, nes skirtingos valstybės, skirtingos organizacijos taiko skirtingą požiūrį. Ir jeigu nesi susipažinę su tuo požiūriu, negali nieko palyginti, vertinti ir išmatuoti. Ir tai mums yra svarbu. Kalbant apie pažangiosios praktikos pavyzdžius, mes pabandėme vienoje studijoje apžvelgti visas organizacijas, nes mm, kaip lyčių lygybės institutas mes norime nustatyti, kas yra vyrų referencinė grupė ir pabandyti išsiaiškinti, kaip integruoti ir šį aspektą į įvairius dokumentus. Taigi, renkame informaciją apie vyrų organizacijas Europoje, kviesime jas bendradarbiauti nes kuriame įvairių tinklų. Pavyzdžiui, to, vienas iš tokių yra vyro organizacijos dirbančios lygybės rytyje. Taigi bandysime aiškintis, koks yra jų požiūris į įvairias rytis. Žiūrėsime, kaip seksis, bet labai tikiuosi, kad mūsų institutui pavyks surinkti pažangiosios praktikos pavyzdžių ir, ir šioje srityje. Dar viena studija, kurią pradėjome, inicijavome praėjusiais metais, tai stereotipai. Kaip pavyzdžiui šeimoje, e, na, auginant vaikus, pristatant jiems stereotipiškai mm, vyrų ir moterų vaidmenis, kaip tai veikia vaiką. Ir mes bandome aiškintis, kaip tai atsiliepia e, karjeros pasirinkimui. Ir mm, ta studija, dokumentas šio klausimu turėtų netrukus pasirodyti. Mūsų ateities planai čia tuo tarpu tai yra tik siūlymai. 2012-aisiais norime sutelkti dėmesį į lyčių aspekto integravimą, priemonės ir pažangiosios praktikos pavyzdžius. E, mokymas lyčių lygybės klausimais. Čia dar tikrai galima daug nuveikti nuo Europ ir Europos lygmenių ir taip pat rengiamės kreiptis į vietos nevyriausybinės organizacijas ir e, sukurti duomenų bazę apie mokymus lyčių aspekto klausimų. Taip pat bus sukurtas e, tokių internetu pasiekiamų mokytojų lyčių lygybės klausimų tinklas. Pažangiausios praktikos pavyzdžiai. Rengėme pasiūlyti, e, rengėmės pasiūlyti surenkti seminarą, konferenciją, kur būtų e, aptarti e, lyčių lygybės aspekto dėstymo pažangiosios praktikos pavyzdžiai į tą renginį norėtume sukviesti ir žmonės, kuriuos domintų tokie mokymai. Mes kalbėsime apie lygybę. Ir manau, kad tai tikrai turėtų būti įdomus ir kokybiškas renginys. Dar vienas projektas, remiantis darbu, kurį nuveiksime 2011-aisiais, mes renkame informaciją apie pažangiosios praktikos pavyzdžių šeimos ir e, profesinio gyvenimo de, derinimo srityje. Taip pat rinksime informaciją apie e, smurtą prieš moteris. E, dar vienas rytis e, - smurtas lyties pagrindu. Ir taip pat lyčių integravimo aspektą. Mes e, norime, kad mūsų leidiniai būtų prieinami ir internetu, juos dalinsime taip pat ir, ir e, spaudinių pavydalu ir ten pristatysime e, visą surinktą ir, ir apdorotą informaciją. 2012 norime užbaigti uh, pradėtų tinklų steigimą. Europos lyčių lygybės tinklas turėtų apimti viską. Šioje srityje visus asmenis, visus institutus, kurie dirba lyčių lygybės srityje. Norime taip pat sukurti ir mažesnį tinklą e, lyčių klausimo, mokymo lyčių klausimų tinklą. Tai būtų išteklių kompetencijų centras. Uh, E, lyčių aspekto integravimas, smurtas lyties pagrindu, dar vienas rytis vyrai ir vyriškumo samprata ir žiniasklaida bei, žiniasklaidos bei ryšių komunikavimo ekspertai bandysime kovoti su stereotipais grindžiamų mąstymų. Dokument, dokumentų ir išteklių centras. Tai yra viena svarbių mūsų užduočių. Mes norime įkurti nedidelę biblioteką ir joje su, surinkti visus leidinius, visą literatūrą, pavyzdžiui, kuri nėra prieinama universiteto, kurie, kurie tik universitetų bibliotekose, mokslinio tyrimų centruose, kuri nėra iš tikrųjų platinama ir nėra prieinama. Šita biblioteka būtų prieinama internetu. Mes užtikrinsime ryšius į egzistuojančius. Bus galima e, tiesiog pasinaudojant mūsų svetainę pasiekti domenų bazę, kurioje bus tie leidiniai, kad netektų ieškoti per šimtus kitų e, svetainių. Žinių ir patirties centras, visi metodai, priemonės, įrankiai, kurias e, plėtojame. Uh, Ir dar vienas rytis - Europos lyčių lygybės tinklas. Institutas turėtų vienyti įvairius e, įvairias organizacijas, įvairius veikėjus veikiančius šioje srityje. Toliau informacijos sklaida visuomenėje, tinklų kūrimas ir komunikavimas. Uh, mes, mes užbaigsime renkti išorės ir vidaus komunikavimo strategiją. Ypač tai svarbu dėl to, kad lyčių lygybė gali suvokiama ir kaip labai migloti, ir kaip labai aiški savoka. Mes numatome pasirinkti tikslinės grupės ir, kaip jau sakiau, netrukus baigsime renkti tą informavimo strategiją Mes norime parengti informaciją tai kampanijai, kuri būtų lengvai suprantama, pristatyti nesunkiai suprantamus faktus ir paaiškinti, ką reikia daryti, kad būtų įveiktas atotrukis. Europos komunikavimo tinklas. Praėjusiais metais pradėjome e, Europos moterų išteklių centro kūrimą, tai, tai, tai ten norime tame. E, ten surašyti, įtraukti visas moteris, kurios gali būti tikrų įkvėpimo šaltinių ir ta, šiais metais rengėmės kurti tokį Europos vyrų išteklių centrą. Bendradarbiavimas su, su, interes, su interesų grupių atstovais. E, norime, kad 2012-aisiais surastume būdą, kaip tinkamai pristatyti vyrus, kurie šalia moterų įkvėpėjų galėtų būti tinkamai pristatyti. Taip pat pra pradėjome leisti elektroninį. elektroninį leidinį apie savo veiklą. Taip pat rengiamės palaikyti, toliau išlaikyti kontaktus su pagrindiniais interesų, su, su pagrindinėmis institucijomis Europoje. Aš tikiuosi, kad tie žmonės, kurie atėjo į mūsų instituto atidarimą, e, ne, ne, ne, ne, neprivalės laukti dar šimto metų, kad na, moterų ministrų skaičius vyriausybėje nuo dviejų išauktų iki trijų ir daugiau. Ačiū informationen och nu lämnar jag ordet fritt för synpunkter, frågor och eh, diskussion med Mrs Langberg. Dėkoju, dabar suteiksiu galimybę pakomentuoti ir pateikti klausimų. Pirmiausia, ponia Bauer. Ačiū poniai Langpak. Labai džiaugiuosi, kad šiandien lankotės mūsų posėdėje. Šiek tiek anksčiau kalbėjome apie tai, kad reikėtų kažkokiu būdu reguliariai renkti apsikeitimą nuomonėmis su jumis, ne tik biudžeto formavimo ar biudžeto tvirtinimo klausimais, bet ir reikėtų keistis nuomonėmis m, mm, kitais svarbiais klausimais. Nežinau, kaip būtų galima organizuoti tokį keitimąsi nuomonėmis, galbūt jūs galėtume čia, atvykti čia ir pristatyti visas studijas, nes mm, jos domina visus. Norėčiau pateikti Jums keletą klausimų, tikėdamasi, kad mm, turėsime laiko ir Budabeš, Butapešte pakalbėti kitomis temomis. Tai keletas klausimų. Visų pirma, smurtas prieš moteris. Buvo pateikta mintis, kad smurto prieš moteris observatorijos funkciją galėtų atlikti jūsų institutas. Ar ši mintis yra toliau plėtojama ar ne? Man atrodo, kad pagal Ispanijos modelį smurto atveju stebėsena vykdoma remiantis teismų sprendimais. Galbūt kita statistika renkama ir be teismų sprendimų. Kokia jūsų nuomonė šio klausimu? Ar turime pakankamai palyginamų duomenų šioje srityje, kokia yra padėtis ir kaip ateityje bus sprendžiamas šis klausimas, ar tie duomenys bus renkami tik retkarčiais ar nuolat. Kitas dalykas. Ir aš mačiau, ir jūs sakėte, kad numatote apmokyti suinteresuotus asmenys. Ar jūs dalyvaujate projekte susijusiame su plėtra? Pavyzdžiui, šią savaitę čia lankėsi People to People projekto atstovai. Galbūt būtų naudinga į savo darbo tvarkę įtraukti ir darbą su žmonėmis iš šalių kandidačių. Ir galiausiai norėčiau paklausti jūsų, kaip jūsų nuomonė reikėtų palaikyti ryšius e, tarp jūsų instituto ir mūsų komiteto. Ačiū. Ačiū, ponė Tomsin. Ir aš norėčiau padėkoti Jums už Jūsų pranešimą. Džiaugiuosi, kad Jūsų darbas įsibėgėja ir yra tikrai įdomus. Turiu klausimą apie prioritetinės rytis. Labai gerai rinkti statistiką ir rodikli, nustatyti rodiklius, tačiau mes, teisėkuros atstovai, norėtume ir įvairių valstybių narių teisės aktų palyginimo. Pavyzdžiui, kalbėdama apie smurtą prieš moteris, jūs sakėte, kad parengsite studiją kurioje bus išdėstyti geriausios praktikos kovojant su smurtu prieš moteris pavyzdžiai. Kitas dalykas - moteris ekonomikoje. Moteris ir ekonomika - tai yra trijų pirmininkaujančių valstybių nagrinėjama tema. Tai yra profesinio ir asmenio gyvenimo derinimas, vaikų mm, priežiūros paslaugos, užimtumas. Taip pat dar vienas klausimas. Moteris kaip sprendimus priimantis asmenis įmonių valdybose. Turiu pasakyti, kad galvojant apie visus šios dalykus, labai sunku sužinoti, kas, pavyzdžiui, planuojama, kokie teisės aktai planuojami Italijoje, Niderlanduose, Prancūzijoje ir panašiai. Taigi, noriu paklausti, Ar galėsite pateikti informacijos apie moteris kaip sprendimus priimančius asmenys įmonėse ir kitur? Galbūt mes galėtume remtis e, Norvegijos teisės aktų pavyzdžiais, bet turiu pasakyti, kad reikia ir kitos informacijos. Ir turiu pasakyti, kad ES nėra jokios apžvalgos apie tai, kas daroma šioje srityje. Nėra pateikta geriausios praktikos pavyzdžių suvestinė. Aš. Dėkuoju. Poniai Bastos žodis. Dėkuoju. Aš taip pat norėčiau pasveikinti ponę instituto direktorę. Manau, kad tikrai labai svarbu apžvelgti atliktą darbą ir tą darbą, kuris bus nuveiktas kitais metais. Ir čia turiu klausimą. Norėjau paklausti, ar yra numatyta rinkti duomenys, kuriuos būtų galima tarpusavį palyginti. E, ir tie duomenys būtų susiję su įmonėmis valstybėse narėse jeigu tai yra numatyta, kada jie bus renkami. Kai dėl profesinio ir šeimos gyvenimo suderinimo norėjau paklausti, ar vyksta duomenų rinkimas ir ar jis vyksta išsamei įvairiose valstybėse narėse. Jeigu jau yra geros praktikos pavyzdžių, ar jais keičiamasi. Ar čia jau yra koks nors numatytas e, darbų kalendorius, kad galėtume išklausyti pristatymą šiuo klausimu? Ačiū. Dėkoju, pane Kosta. Aš taip pat e, norėčiau pasakyti, kad suprantu, kad darbo jūs turite iš tiesų labai daug. Jūsų darbų baras labai platus, aš jūs puikiai suprantu. Keletas pastabų. Pirmiausia, dėl metodo. Jūs minėjote, kad kol kas jūs bandote apibriežti darbų metodą. Tai yra puikus dalykas. Mums reikalinga bendra vizija, priešingų atveju galime suklysti priimami e, sprendimus. Dėl statistikos pirmiausia, labai dažnai ES ir valstybių narių lygių iškyla problemų dėl statistinių duomenų. Juos sunku tarpusavį palyginti. Žinau, kad tai yra bendro pobūdžio problema. Jūs sakote, kad ketinate bendradarbiauti dviem lygmenimis. Pirmiausia, Europos lygmenių tarp agentūrų ir paskui ketinate bendradarbiauti su nacionalinėmis agentūromis, kurios ir atliks tyrimą. Aš manau, kad pirmiausia, jūs tenksite išvengti veiklos dubliavimuose, nes Eurostatui suprantama būtų puiku, kad galėtų jis tos duomenys įtraukti į savo duomenų bazę. Na, o paskui bus galima daryti detalesnius tyrimus, tematinius tyrimus, atsižvelgiant į tą 12 tyrimos ryčių. Kitaip tariant, reikėtų, kad lyčių aspektas būtų įtrauktas į Eurostato duomenų bazę sistemą. Aš nemanau, kad jūs kursite duomenų banką, kuris būtų paralelinis dalykas veikianti šalia Eurostato. Ne. Aš manau, kad jūsų ketinimai yra kitokie, ketinate susitelkti prie labiau specifinės tematikos. Tai štai būtų toks mano pirmas klausimas. Antra. Ar dirbate su valstybėmis narėmis, kad būtų parengti nuolatiniai darbų metodai, ir kurie leistų veikti pirmiausia nacionalinių lygmenių, dirbant kartu su nacionaliniais institutais. Aš manau, kad tai būtų tikrai labai naudinga, nes daugelį valstybių narių nėra kažkokios vienos konstantos susijusios su duomenų rinkimu. Dabar dėl palyginamumo duomenų. Dažnai susidurėme su to, kad tų duomenų tarpusavį palyginti neįmanoma. Paimkime užimtumo pavyzdžių. Vienur kalbama apie 70 procentų, kitur 20 ko 20 procentų ar 70 procentų, gal e, nepilna darbo diena dirbančių moterų, pavyzdžiui, ar, ar ne. Dėl jūsų 11 metų darbų programos jūs paminėjote čia du prioritetus. Ir jūs mums sakote štai ką. Jūs sakote, kad dėl kai kurių dalykų dar trūksta rodiklių. Tad tai, kad iškeliamas rodiklių klausimas yra puiku, Tačiau aš manau, kad jūs turite kartu su nacionaliniais institutais dalytis tais rodikliais. Jūs turite, ko gero, ekspertų. Tai mums būtų įdomu sužinoti, kas jie yra. Ar turite kažkokių pavardžių, kuris būtų žinomos nacionalinių lygminių ar ne? Ar jūs galbūt bendradarbiaujate su mokslo tyrimo centrais ar universitetuose? Man labai rūpi šis klausimas, nes mes norėtume sužinoti, kas yra tie žmonės, kurie yra jūsų ekspertai. Dabar Dėl žiniasklaidos mes rengėme seminarą, kuris iš tikrųjų buvo dramatiškas, nes stereotipai egzistuoja visoje žiniasklaidoje. Aš manau, kad su žiniasklaida dirbti reikia žymiai aktyviau. Jūs pabrėžite šį dalyką, tai yra puiku. Tačiau aš manau, kad turėtume labiau pabrėžti dokumentų kopimo apie tai, kas vyksta nacionalinėje žiniasklaidoje, nes situacija tikrai klausosi dramatiška moterų klausimais. Ir čia reikia veikti. Negalima vystyti kažkokių politikų ES atžvilgių, o paskui nacionalinių lygmenių, tiek kultūros politikos srityje, tiek kitose, viskas neturi būti nuneigiama. Dėkoju. Ačiū, ponė Kosta. Turiu dar tris kolegas norinčius kalbėti. O mūsų tikslas yra diskusijas baigti 6 valandą. Nes dar turime ant tarputverkė dar vieną klausimą. Tad visus kolegas raginčiau kalbėti trumpai ir tiesiog laikykitės mūsų nagrinėjimo klausimo temų. Pone Nikolai, prašau. Dėkoju. Džiaugiuosi šiandienos posėdžių. Manau, klausimai nėra labai gausus. Jūsų yra tik 29 žmonės. Sunku apimti visus veiklos barus. Ir aš manau, kad būtų logiška jūsų klausti, kaip jums sekasi apskritai, kokia studija vyksta. Na, jūs tebesate nauja institucija. Turiu porą klausimų. Aš manau, kad efektyvumas ir matomumas šio instituto yra svarbiausi dalykai. Reikėtų ko gero numatyti mechanizmą bendradarbiavimui tarp mūsų komiteto ir jūsų instituto. Aš manau, kad jums ir mums yra reikalingas mokslininkų palaikymas, nes mūsų pranešime yra reikalinga jūsų turima informacija. Mes turėtume taip pat jūs informuoti apie tai, kas mums rūpi, kokius klausimus nagrinėjame, o jūs mums savo ruoštų galėtumėt pateikti informacijos. Antras toks pamastymas, pastaba, kurį norėjau pasakyti, būtų toks. Dėl bendradarbiavimo su valstybėmis narėmis. Šiandien, na, sunku yra, sunku. Turime pripažinti, kad lyčių politika daugeliu valstybių narių dėja nėra prioritetas. Yra daug valstybių narių, kurios mažina savo pajėgumus darbų šiame bare, pavyzdžiui, moterų reikalų ministerijos uždaromos, arba lieka koks nors valstybės sekretorius viso labo, kuris e, vienas nagrinėja moterų reikalus, yra valstybių, kurios iš vis atsisako šito klausimų baro nagrinėjimo. Tad aišku, ateityje bus nelabai lengva kelti šio pobūdžio klausimus ir užtikrinti darbų testinumą. Ir būtent dėl to noriu paklausti, kaip jūs manote, mes galėtume jums padėti, kad vyktų sklandus bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis? Ačiū. Ačiū. Dabar žodis suteikiu e, vicekomiteto vicepirmininkai poniai Moran Šantyje. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau grįžti prie metodo klausimo. Jūsų analizė, jūsų analitiniai dokumentai bus tikrai mums įdomus, aktualus mums mūsų darbe. Ir aš teisingai supratau, jūs norite renkti statistinius duomenis, apdorti statistinius duomenis, kurie leistų palyginti situaciją valstybėse narėse. Mes kalbame apie dinamišką besikeičiančią situaciją. Noriu paklausti, kalbant apie temas, pavyzdžiui, ar bus galima išsiaiškinti, ar įvyko pozityvios tendencijos arba padaryti išvadą, kad situacija nepagerėjo, o pablogėjo, kad įvyko regresas. Ir todėl remiantis tą tokią jūsų renksimą statistinę informaciją mums reikės būtent tokių duomenų, kad galėtume padaryti tokias išvadas, nes tuo pagrindu remdamiesi mes renksime politinę strategiją, remdamiesi tomis tendencijomis. Kiem... Nu jie ordet til Mrs. Figureido. Ačiū. Dabar ponė Figureido. Kalbėtoja neįsijungusi mikrofono. Ah, sì, disculpa. Sì. Eh, obrigada. Eu, eu gostava só de. Ačiū. Noriu užduoti klausimą. apie atlyginimų skirtumą, vyrų ir moterų atlyginimų skirtumus. Yra pažangiosios praktikos pavyzdžių, kur, ką daroma kovojant su socialinė neligybė turiuomenį Equal programą, kuri buvo vykdoma taip pat lygybės tarybas egzistuojančias kai kuriuose bendrovėse. Taip pat norėčiau paminėti darbą, kuris buvo atliktas įmonėse arba dirbant su įmonėmis ir buvo pasitelkta, buvo inicijuota lygybės iniciatyva. Ir tokių kampanijų tikslas užtikrinti, kad skirtingų kategorijų darbuotojai nesusidūtų su diskriminacija. Portugalijoje vykdomas darbas, kuris apima profsąjungas, darbuotojus, verslininkus ir pasiekėme tikrai neblogų rezultatų kai kuriuose įmonėse, kai kuriuose gamybos įmonėse pavyko ženkliai padidinti moterų darbuotojų skaičių, pavyzdžiui, automobilių pramonėje. Ir taip pat sumažėjo atlyginimų, sumažėjo atlyginimų skirtumas vyrų ir moterų. Aš manau, kad labai svarbu parengti apžvalgą, padėties Europoje apžvalgą, kad mes galėtumėme po to aktyviai imtis veiksmų ir bandyti uh, E, na, spręsti vis dar išliekantį skandalą Europoje. Praėjus 30 metų nuo e, atlyginimų, e, lygių atlyginimų direktyvos patvirtinimo atotrukis vyrų ir moterų atlyginimų dar išlieka nemažas. Ačiū ponia Figureido, dabar ponia Langbak. Thank you for all the questions, suggestions, and I quickly uh, to... Ačiū už jūsų pastabas, pasiūlymus, klausimus. Pamėginsiu juos sureaguoti. Visų pirma, klausimai apie studijas. Sąrašas pernai užsakytų studijų bus pateiktas metinėje ataskaitoje, bus pateiktas išsamus sąrašas. Ir žinoma, turime visą tą sąrašą, 67 plus 14 studijų sąrašą. Manau, ši informacija jums bus naudinga. Pamatysite, kaip mes planavome darbą ir poreikius po pirmojo duomenų rinkimo. Dėl observatorijos klausimo. Mes šiuo metu rengėme observatorijos koncepciją ją pasiūlysime, tačiau sprendimas šio klausimu turės būti priimtas ES lygiu. Toliau duomenys, kuriuos galima palyginti. Jūs sakėte, kad pavyzdžiui Ispanija turi tam tikrų duomenų. Mes dabar galvodami apie observatoriją žiūrime ir ką daro įvairios moterų lobistinės organizacijos, lyginame darbo metodus. Mūsų pirmoji studija bus tik darbo pradžia, nes mes atliekame, netliekame didelės studijos. Didžiąją studiją atlieka žmogaus, pagrindinių žmogaus teisų agentūra. Mes su ta agentūra bendradarbiaujame, pasinaudosime jos duomenimis ir žiūrėsime, kokius spragų yra. Mūsų pirmoji studija yra gana nedidelė. ją neįeina mokymo klausimai, taigi žiūrėsime, kur, kaip galėtume susirinkti naudingos informacijos šio klausimu. Plėtra. Mes e, į šį procesą dar neįsitraukėme, tačiau į mus kreipėsi plėtros generalinis direktoratas. Taip, mes sukursime duomenų bazę ir tie asmenys, kurie organizuos mokymus, tikrai bus kvalifikuoti Manau, kad ta duomenų bazė bus naudinga ir plėtros generaliniam direktoratui. Keletas klausimų ir pastabų buvo patikta dėl bendradarbiavimo. Moterų komiteto atstovės lankysis pas mus gegužės mėnesį, tai mums labai svarbus įvykis, labai nekantriai laukiame to vizito, kurio metu aptarsime mūsų bendradarbiavimo visus aspektus. Kitas dalykas - įvairūs teisės aktai, teisės aktų palyginimai, ekonomika, ekonomikos studijos ir taip pat moteris kaip e, sprendimus priimantis asmenys. Tai minėjo ponė Tomsen. Teisės aktų skirtumai nėra mūsų darbos rytis, mes jos neaptarėme, tačiau ekonomika ir moteris sprendimų prieimimo procese yra tos temos, kurias nagrinėjame ir stengsime surinkti geriausios praktikos pavyzdžius. Šie klausimai taip pat įeis į studiją, kurią mes pradėsime 2012 metais. Tai bus pristatyta ir mūsų valdybai. Manau, kad tikrai reikėtų bent jau surinkti geriausios praktikos pavyzdžių šiuo klausimu. Toliau moteris verslininkės ir geria pažangiausia praktika. Mes jau pradėjome bendradarbiauti su komisijos įmonių generaliniu direktoratu. Viena mano kolegė dalyvaus to direktorato seminare. Tada spręsime, ką mes turėtume daryti. Žinoma, įmonių generalinis direktoratas yra surinkęs labai daug informacijos ir statistikos ir reikės pagalvoti, kaip mes galėtume panaudoti ją. Toliau bendradarbiavimas su Eurostatu. Šis bendradarbiavimas vyksta gerai. Eurostatas dalyvauja mūsų darbo grupėse ir, žinoma, prieš pradėdami studijas mes visada pasitiksliname su Eurostatu, ar panaši studija nėra atlikta, nes tai reikštų išteklių švaistimą. Esame pasirašę ir bendradarbiavimo susitarimą su Eurostatu. Toliau E, tyrimo agentūros, kaip mes jas renkamės. Rytoj susitiksiu su mokslinio tyrimų generalinio direktorato atstovais, aptarsiu, kaip galėtume bendradarbiauti su tuo direktoratu. Kitas dalykas - ekspertų klausimas. Jūs žinote, kad mes vadovaujamės ES principu, kad viskas, kas yra užsakoma, turi būti daroma konkurso būdu. Taigi mes rengiame techninės užduotis ir studijas užsakome universitetuose. Mūsų e, projektų vykdytojai yra labai įvairūs. Toliau valstybės narės ir darbas lyčių lygybės srityje ir maž taupimas šioje srityje. Tač, taip mes matome tendencijas, tačiau negalime daryti įtakos šioje srityje. Tai yra valstybių narių reikalas. Toliau mūsų darbo raida ir tendencijos. Mes kol kas gauname tik pirmasias pradinės studijas. Mes, žinoma, bandome susirinkti informaciją iš pačių įvairiausių uh, šaltinių. Ir manau, kad po dviejų, trejų metų jau bus galima kalbėti apie kažkokias tendencijas ir raidą. Toliau darbo užmokesčio skirtumai ir tendencijos. E, Trend generalinis direktoratas turi daug, užimtumo generalinis direktoratas turi daug informacijos šio klausimu Ir žinoma, ir mes bandysime pasiūlyti komisijai tam tikrų veiksmų, rengiant strategiją, bet tai, žinoma, yra ateities dalykas. Labai ačiū, poniai Langbak. Mūsų komitetas tikrai labai daug ką nuveikė Europos lygybės instituto labui. Mes toliau palaikysime ryšius ir tikrai laukiame mūsų vizito Vilniuje. Tęsime mūsų bendradarbiavimą. Taigi dėkoju Jums už pateiktą informaciją. O dabar periname prie kito darbo tvarkės punkto. Dabar Periname prie moterų verslumo mažose ir vidutinėse įmonėse. Ir žodį suteikėme poniai Jana Kudakis. Ačiū pirmininkė. Pasistengsiu kalbėti trumpai, paaiškinti, e, kur link einame su šiuo pranešimu. Atlikau daug, ty, daug tyrimų, damėjausi mot moterimis, dirbančiamis įvairiose įmonėse, įmonių valdymo struktūrose. Dirbau su e, įmonių e, generaliniu direktoratu. Noriu padėkoti jiems už sutiktą informaciją. Taip pat buvau susitikusius šešėliniais pranešėjais, jų yra daug. Ir iš jų taip pat surinkau nuomonės ir mintis. E, Tačiau viską E, pristatytas Junktinės karalystės požiūris ir perspektyva, nes į mane kreipiasi įvairiausi žmonės, bandydami pristatyti, koks, tai koks požiūris direktyvoje jiems būtų pageidautinas. Norėčiau paprašyti, kad parodytumėte pirmąją skaidrę. Čia matote, kokia apie verslininkus ir apie, egzistuoja skirtingi įvairūs verslininkai. Tai yra žmonės, kurie yra verslus iš prigimties. Kad ir kas be nutiktų, jie yra, išlieka kūrybingi, jie bu, tampa įmonės įkūrėjais ir varomąją jėgą, jie yra linkę prisimti riziką. Tačiau yra tokių žmonių, kurie niekada netaps verslininkais, kurie nori dirbti aiškę struktūrą turinčioje e, aplinkoje. Taigi, kalbame apie verslumą, turime sutelkti dėmesį į žmonės, kurie ir suvokti, kas kuo nori būti. Verslininkas, verslus asmuo nebūtinai yra tik vyras ar tik moteris. Tai taip pat nesusijęs su išsilavinimu. Kažkas man sakė, na čia tik tai labai išsilavinę tampa tokiais versliais. Nesvarbu, bet kas gali tapti tokiu verslininku, versliu žmogumi, pavyzdžiui, pardavinėti salduminius vaikams. Jeigu, jeigu jūs, pavyzdžiui, turite daktaro laipsnį, jūs tikriausiai esate akademiškas akademikas, neverslininkas. Ir šią iniciatyvą bandome pasakyti štai ką. Kalbame apie skirtingų lyčių asmenis, tačiau apie vyrus ir moteris kalbame, tačiau bandome išsiaiškinti, kaip moterys e, galėtų tapti aktyvesnėmis verslo srityje, nes yra mažiau verslių moterų nei vyrų. E, ir mes bandome aiškintis, kaip paskatinti moteris įgyti įgūdžių ir įgyti pasitikėjimą. Taigi, įg, įgūdžių suteikimas pasitikėjimo. Sutikimas moteriams, svarbiausia mūsų užduotis. Ir čia turime teikti patarimus valstybėms narėms, kaip geriausia, kokia geriausia strategija įti priekin ir kaip pagelbėti moteriams verslininkėms. Ir būtent šiame komitete mes inicijavome uh, šiu, šiu, šiuos, šį pranešimą. Taigi mes kalbame apie tai, kad reikia užtikrinti didesnį darbo laiko lankstumą, kad moteris galėtų derinti profesinį ir šeimininį gyvenimą. Tai aišku, nelengva užduotis. Toliau. E, e, savo iniciatyvą e, rengiamo pranešimo turinys. Mes taip pat akcentuojame, kad moteris. Vis dėlto moteriams tenka labai svarbios pareigos šeimoje ir joms ypač aktualus yra šeimos ir darbo gyvenimo suderinimas. Todėl mums reikia duomenų, ypač išsamių duomenų apie, pavyzdžiui, atitinkamos tautybės, amžiaus, dar, taip pat tam tikrą darbą dirbančių moterų situaciją. Ir toliau svarbiausia pranešimo tema E, šūkis, mes galime to pasiekti, mes galime tai padaryti. Tai buvo karo metu naudotas plakatas. Taigi moterims reikia įkvėpti pasitikėjimą mokyklose, universitetuose, tam skirtuose kursuose. Taip pat sėkmės pasiekusios moteris turi turi, ta, turi būti afišuojamos, kad jos įkvėptų kitas moteris. Ne karalystė mes kalbame, pavyzdžiui, apie Margaret Thatcher. Arba jūs galite norėti tapti Viktorija Beckham, sekti jos, pavyzdžiui, man asmeniškai primtinesis Margaret Thatcher pavyzdys. A, jums patinka Viktorija Beckham, galite sekti būti panašyje. Kažkas per vidurį, na, tokių pavyzdžių nežinau. Toliau, parama, pagalba. E, tokių pat moterų parama, taip pat patarimų, dalymasis patirtimi, finansinė informacija, moteris ambasadoris. Ir dar vienas rytis, kurią domėjomės, tai pasirinkimas. Galite būti verslininkų įmonės savininku, kai, kai esate labai jaunas ir kai esate garbaus amžiaus jeigu steigėte savo įmonę, tai yra ypač patrauklus dalykas, nes galima pasirinkti, kada tai daryti. Ir taip, lankstus darbas, technologija ir komunikacijos irgi svarbu. Aš viską labai greitai pristačiau, nes jūs galite patys perskaityti e, tai, kas čia yra. Man įdomiau yra jūsų mintis ir nuomonės šiuo klausimu. Jano Kudakis. Dėkoju. Na, iš tiesų labai įdomu, ką mums sakė ponia Ekonadakis. Tačiau laiko maža. Tai yra liūdna. Ir visų kalbėtojų negalėsim išklausyti. Šeši kolegos prašė žodžio. Tačiau, na, jeigu ir suteikčiau žodžių visiems, tačiau kiekvienam nedaugiau ne kaip dvi minutės galiu suteikti. Pone Tomson pirmoji, prašom. Na, manęs kolegė prašė, pone Henbal, pasisakyti jos vardu. Aš tiesiog perskaitysiu, ką jinai pasakė. Atsiprašau, kad negaliu dalyvauti šios dienos posėdėje ir negaliu išklausyti Vilius Nikudakis e, pranešimo apie mažas silpnes įmonės ir moterų verslumą. Noriu padėkoti jai už sunkų darbą rengiant šį pranešimą. Dėkoju, kad ji buvo tokia komunikuojanti, tokia noriai bendradarbiaujanti su visais kolegomis. Aš manau, kad šis pranešimas kalba apie esminius dalykus, labai svarbius dalykus. Iki šiol jie nebuvo tinkamai iškeliami ir nagrinėjami. E, ekonominės ir finansinės krizės kontekste mes matome, kad e, kenčia mažos ir didinės įmonės, sunku moteriams kurti savo verslą, jeigu mes norėtume siekti maksimaliai greitai išeiti iš krizės, tai tuomet vyriausybės turėtų rasti lėšų šiom, šiam, šiai svarbiais ryčiai finansuoti. Aš esu šnešėlinė pranešėja dėl šio pranešimo ir noriu dar kartą padėkoti poniai Nakudakis ir norėčiau dar pasakyti keletą svarbių dalykų ir sričių, kurie, manyčiau, padėtų pagerinti pranešimą. Man padarė didžiulį įspūdį, kurie šio pranešimo aspektai. Sutinku dėl septintosios dalies, kad mergaitės uh, besimokančios pagal specialias švietimo schemas turi turėti galimybę mokytis verslumo. Ir tai jau turi būti moko, dėstoma mokykloje. Merkaitės turėtų turėti galimybę pasirinkti verslo sritį. Yra esminis dalykas, kad moterų e, galimybė įsidarbinti didėtų. Dar svarbiau mums reikia skatinti tarp jaunų merginų domėjimas į verslų. Nes jau jauname amžiuje daugelis mergaičių būna tiesiog perauklėjimo sakant, kad verslas yra vyrų sritis ir jos nukreipiamos nuo verslo. Aš manau, kad turėtų keisti šią situaciją ir mergaitėms turėtų būti sudaromos galimybės verslo mokytis, e, kad jos galėtų ateitie tapti sėkmingomis verslininkėmis. Noriu pasakyti, kad teiksiu pakeitimų ponios Inakudakis pranešimui ir tikiuosi, kad su ją galėsiu savo siūlomus pakeitimus aptarti. Štai perskaičiau, ką kolegė noriu pasakyti. Dėkoju. Pone Konelisen. Dėkoju, ponė pirmininkė. Manau, kad pranešime reikėtų iš tiesų paminėti dar e, vieną dalyką. Iš tiesų būtų puiku, jeigu daugiau moterų galėtų tapti verslininkėmis puikiamis sąlygomis. Tačiau dabar matome siautėje krizė. Daugelis ir vyrų, ir moterų turi kurti savo įmonės ir ne visiems yra paprasta. Daugeliui moterų e, įmonės sukūrimas yra tas atsakymas, kurios ieško derindamos profesinį ir asmeninį gyvenimą. Pranešime yra paminėta keletas dalykų, kurios, kurie yra visiškai teisingi. Yra kalbama apie geresnį informavimą, kuris būtų skirtas jaunoms moterims, kalbama apie mokymus tam tikrus lyčių klausimais, apie investicijas ir panašiai. Na, svarbu, kad moterims verslininkės būtų užtikrinta galimybė naudotis socialinėmis teisėmis, draudimo, pensijų teisėmis. E, kalbant apie vaiko priežiūrą, taip pat vaiko priežiūros atostogos turėtų būti numatytas. Galimybė naudotis vaiko priežiūros įstaigų paslaugomis taip pat būtų puiku. Daugelį šalių vaiko priežiūros paslaugas teikia darbdavys, bet jeigu jūs esate sukūrus savo įmonę, tai šitas klausimas lieka atviras. Tai aš manau, tai yra tie dalykai, apie kuriuos dar reikėtų pamastyti. Labiausiai pabrėžti yra tai, kas yra gera ir gražu daugiausiai. Aš manau, kad reikėtų pabrėžti ir tuos dalykus, kurie netokie gražus. E, reikėtų paminėti ir tai, kodėl moteris dažnai pasirenka savo įmonės kūrimą. Kodėl? Todėl, kad dažna įmonė, kurios mielai įsidarbintų, nemoka joms uh, nesuteikia jokių socialinių teisių. Ir be abejo, daugeliu atveju savimonės sukūrimas gali būti sprendimas, bet jau galima kalbėti ir apie darbą namie. Aš manau, kad galbūt būtų galima peržiūrėti dabartinės ES programas, kurios skatina verslumą ir galėtume jas įvertinti lyčių aspekto integravimo požiūriu. Aš manau, kad tai būtų geras dalykas, kad, kalbant apie Europos Sąjungos programas, pagalvotume apie lyčių aspektą. Ir baigdama norėčiau pasakyti štai ką, ponė Nakadakis, aš tikrai džiaugiuosi, vykstu į metų moters verslininkės apdovanojimą Olandijoje. Pone Kornelysen, sako pirmininkė, taupykim laiką. Pone Bastos turi žodį, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat pasistengsiu trumpai. Noriu pasveikinti pranešėją už puikų požiūrį. Noriu pabrėžti du šiuos sakinius. Pirmiausia, susitelkimas prie tų asmenų, kurie yra verslus, nesvarbu, ar tai yra vyrai ar moteris, nesvarbu, kokio yra amžiaus. Ir taip pat kalbama apie tai, kad reikia padėti moterims tapti verslininkėmis. Tai yra ta filosofija, kurios laikosi pranešėja, kadangi ji mūsų komiteto požiūrio nei stigmatizuoja, nei idealizuoja. Mes tiesiog teikiame rekomendacijas tam, kad kuo daugiau moterų taptų verslininkimis. Norėčiau pridurti, kad tie du esminiai klausimai, kurie minimi pranešime, o būtent prieiga prie švietimo, prie informavimo, prie profesinių ir technologinių tinklų, e, aiškiai parodo, ką reikėtų nuveikti, kad būtų sudarytos sąlygos daugia, daugiau moterų tapti verslininkėmis. Aš manau, kad kalbant apie finansavimą, reikia pasakyti, jis yra esminis sprendžiančias problemas. Antra, švietimas irgi yra labai svarbu. Jau vidurinėje mokykloje verslumo turėtų būti mokoma, lygiai taip pat ir universitete. Tas e, dėstymas turėtų būti horizontalus, apimti daugelį specialybių. Neturėtų būti mokomas asmuo tapti tik verslininku. Aš manau, kad to aspekto integravimas padėtų keistis gerą praktiką, padėtų gerai praktiką atsirasti ir ją keistis ir padėtų visoms valstybėms narėms sukurti paramos platformas, kurių dėka moteris verslininkės galėtų turėti tiesiog lengvesnį gyvenimą Europoje. Tai būtų įdomi iniciatyva naudojimasis technologijomis, informacijos technologijomis taip pat būtų galima geriau palyginti duomenis. Apie tai kalbėjo ir lyčių, lyčių lygybės instituto direktorė. Ačiū. Dėkoju, ponė. Českova. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad aš esu tipiškas pavyzdys e, moters verslininkės. Mažoje, e, esu dirbusi mažoje e, ar vidutinė įmonėje, nes prieš ateidama dirbti Europos parlamentą visą savo profesinį gyvenimą iki tol buvau verslininkė. buvau advokatė, patarėja fiskaliniais klausimais. Mažos ir vidutinės. Dirbo mažoje e, įmonėje, tad aš puikiai žinau, apie ką mes čia kalbam. Man šis klausimas puikiai žinomas. Mano nuomonė yra tokia. Bendrai imant, visose valstybėse narėse mes turime kalbėti apie tai, kad moteris verslininkės pirmiausia nelaukia kažkokių ypatingų privalumų ar iniciatyvų. Joms reikia ko kito. Joms reikia geros verslo aplinkos ir supratimo didesnio visuomenėje. Joms svarbu, kad jos galėtų suderinti profesinį ir šeimos gyvenimą. Ir svarbu, kad visuomenė suprastų, kad jos nenori būti priklausomos nuo savo partnerio, nuo savo sutoktinio ir panašiai. Tiesiog mes turime suprasti ir visuomet turi suprasti, kad moteris gali verstis iš savo profesijos. Ir aš manau, kad pirmiausia reikia didinti supratimą, kad tai būtų suprantama visuomenėje. Galiu tai patvirtinti iš savo asmeninės patirtis. Pone Sinclair. Uh, Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponė Janakudakis už jos atliktą didelį darbą. Ačiū, kad ji ir mane įtraukė, tyravosi mano nuomonės. Žinoma, ji mm, viską pristato iš Junktinės karalystės perspektyvos ir aš gilinausi į pranešimą iš Junktinės karalystės mm, perspektyvos. Mažų vidutinių federacija, tai yra nevyriausybinė federacija, veikianti Junktinėje karalystėje 2009 metais vykstant rinkimams į Europos parlamentą, pateikė prašymą naujiems Europos parlamento nariams, prašė nebepriimti naujų teisės aktų. Todėl man kyla klausimas, kodėl čia yra dabar e, raginama priimti daugiau direktyvų nuostatų. E, mažos įmonės tikrai kenčia, o jos yra vienos iš pagrindinių darbdavių ES. Atrodo, kad joms yra taikoma per daug taisyklių ir nuolat yra kartojama, kad yra per daug taisyklių. Pavyzdžiui, Europos Teisingumo teismas nesiniai priėmė tei, sprendimą dėl automobilių draudimo Reikia prisiminti, kad draudimo įmonės nemažins įmokų, vyrų įmokų, atvirkščiai, o didins moterų mokamas įmokas. Taigi ir taip yra sunku auginti vaikus, vežti juos į mokyklą ir dar tvarkyti savo verslą. Jūs turbūt nesuprantate, kad kai priimdami per daug teisės aktų ir taisyklių, jūs tikrai nepadedate, jūs apsunkinate gyvenimą Ir man atrodo, kad jūs tiesiog dabar iš naujo perstumdote tai, kas buvo pasiekta 80-metyje. Reikia siekti to, kas geriausia vyrams ir moteriams. Reikia kurti darbo vietas, taigi prašau, nenumatykite per daug taisyklių. You, chair, uh, really Ačiū, pirmininkai, jau tikrai vėlu. Uh, Ir norėčiau pasveikinti pranešėją už visą jos nuveiktą darbą, padėkoti jai. Mes tikimės, kad pranešime bus aptarti du klausimai. Norime, kad būtų pa, pa, pademonstruota, parodyta, kad yra koks kitą patį darbą pretenduoja vyras ir moteris, kad kaip parodyti, kad moteris tokia pat gera kandidatė ir gali gauti darbą. Taip pat mažų e, įmonių teisės aktas. Šiame pranešime turime apsvars, pasvars, aptarti pozityves priemonės, kaip paskatinti moteris tapti verslininkėmis. Nes šiuo krizės laikotarpiu ypač svarbu, kad pasikeistų darbo uh, rinką. Būtent šiuo aspektu mes patikėme pakeitimą ir patikėme jį pranešėjai. Ačiū. Obrigada, senhora Presidente. Eu também quero cumprimentar. Pone Figureido, dėkoju. Aš taip pat norėjau pasveikinti mūsų pranešėją, kuri labai aiškiai išdėstė savo mintis. mes turėjome progą visą tai aptarti, nes prieš trejus metus parengėme pranešimą dėl moterų dalyvavimo pramonėje. Buvau pranešėja, parengėme pranešimą, kuris tuomet buvo svarbus. Ir tuomet pamatėme, kokiu yra didžiulių problemų pramonės sektoriuje, kokia didelė moterų diskriminacija. Uh, kaip sunku į kai kurios sektorius apskritai moterims prasiskverbti, nes jie buvo laikomi tiesiog vyriškai sektoriais, kur moteris nelaukiamos. Ir čia norėčiau nėti Equal programą. Aš manau, kad um, turime kalbėti apie būtinybę, jog mūsų būtinybę savo dėmesį skirti mikro įmonėms, kurioms vadovauja moteris. Paprastai, kai mikroįmonė susiduria su problemomis, kai jums vadovauja moteris, iškyla jums daug daugiau problemų negu kitoms įmonėms, kur vadovai yra vyrai. Nes bankai, pavyzdžiui, e, kai norima gauti kreditų, moterims prašančiams tų kreditų sudaro daug daugiau sunkumų. Moteris, kurios vadovauja įmonėms, turi daug daugiau sunkumų gaudamos kreditus. Tad būtent prie šio aspekto turėtume labiau susitelkti. Tai yra tikrai labai svarbu. Dėl to noriu pasveikinti kolegę. Nes aišku, ideologinių skirtybių esama, tačiau esama ir tokių dalykų, kuriuos aš galiu paremti šis beitas galėtų būti dar ir pagerinta dėl to klausimo, kurį aš ką tik paminėjau. Pone Šartie, dėkoju. Tiek dėl formos, tiek dėl turinio pranešimas yra puikus, nes tikrai įtraukiantis, sudominantis yra. Dar vienas dalykas, kurį noriu paminėti. Aš manau, kad turime būtinai pabrėžti būtinybę padėti moterų sukurtiems tinklams vietose, nebūtinai paremti naujomis technologijomis. Aš manau, kad jaunos moteris, verslininkės turi jausti vienos kitų paramą. Svarbu kalbėti apie naujas technologijas, be abejo, tačiau aš manau, kad vietose, regionuose labai svarbu, kad būtų kuriami moterų verslininkų tinklai. Jiems galėtume teikti savo paramą ir panašiai, aš manau, kad tai būtų labai puikus svertas. Dar vienas dalykas, trečias, kurį noriu pabrėžti, yra toks. Vienuoliktasis pranešimo punktas sako, kad valstybės narės skatinamos kviesti moteris dalyvauti vietos prekybos rūmų veikloje. Aš manau, kad ši problema turi būti traktuojama dviejopai. Prekybos ir pramonės rūmai patys turi surasti, kur yra tos moteris verslininkės. Nes man dažnai tenka konstatuoti, kad jos dažnai E, paliekamos vienos, nes mm, tiesiog daugiau privilegijų ir dėmesio sulaukia vyrų vadovaujamos įmonės, o moterims galbūt trūksta kažkokių žinių, paramos ir jos jų įmonių negali taip greit vystytis. Aš manau, kad moteris taip pat turi turėti galimybę geriau pristatyti, ką jos veikia, ką daro jų įmonės. Dabar suteiksiu žodį komisijos atstovui atstoviai, ponė Stanti. Ačiū. Pirmininkė, noriu pasakyti, kad e, komisija sveikina ir remia šį pranešimą. Dėkoju ponė Jena Kudakis už bendradarbiavimą. Ir dar labai trumpai paminėsiu du dalykus. Neseniai paskelbėme kvietimą teikti pasiūlymus dėl įvairiose valstybėse narėse dirbančių moterų verslininkių paramos, taigi raginame visus suinteresuotus asmenys e, dalyvauti. Taip pat turime ir moterų ambasadorių e, programą. Šiuo metu turime 170 moterų ambasadorių dirbančių 22 šalise. Taip pat turime ir jauniems verslininkams skirtą Erasmus programą. Tai yra mainų programa, verslininkų mainų programa, verslininkai vyksta į e, kitas šalis ir įgyja patirtis kitose šalise ir 400 procentai tos programos dalyvių yra moteris. Um, Ačiū. Matau, kad e, baigėsi darbo laikas ir vertėjai išeis. Noriu padėkoti vertėjams už jų darbą ir dabar siūlyčiau štai ką. Pone Jana Kudakis e, e, angliškai e, pasidalins savo galutiniais pastebėjimais ir mes pabandysime sureaguoti be vertimo. Taigi, ponė Jana Kudakis. Ir dėkoju visiems vertėjams. Ačiū.